Kolleginnen und Kollegen, Gerbiami kolegos, galim pradėti posėdį. Labai džiaugiuosi, matydamas, kad mano pirmasis pirmininko pavaduotojas puikiai mane pavadavo. mes esam numatę laiko diskusijoms apie pranešimą dėl ES ir Kinijos santykių ir pakeitimus buvo galima teikti iki rugsėjo 3 dienos. Šiandien yra spalio 13. Ir jeigu norime viską spėti laiku išversti raštu, turime veikti greitai, bet matau, kad pakeitimų dar nesame aptarę, nors e, juos buvo galima teikti, kaip sakiau, iki rugsėjo trečios dienos ir šešias savaitės po to jie turėjo būti svarstami komitete. Ir mes turėjome balsuoti dėl jų šią savaitę, bet ne, neparengėme jų laiku. Turėjome balsuoti e, lapčio 16 dieną, bet tai bus neįmanoma, todėl kad pranešėjas nedalyvaus. Tai reiškia, kad gruodžio 7 dieną e, nemažai kolegų išvyksta su AKR delegacija ir man atrodo, kad tai yra tiesiog nepriimtina, mes tiesiog švaistome laiką, niekaip nebaigdami šio pranešimo ir dėl to negalėdami pradėti kito pranešimo. Galbūt pranešėjas mus informuos apie tai, kaip būtų galima darbus paspartinti. Žodį perduosiu pranešėjai. Dėkuoju pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes, kaip jūs sakėte, lygiai prieš savaitę sulaukiau pilno visų pakeitimų vertimo anglų kalba. Tuomet galėjau juos susigilinti. Labai intensyviai tuo ir užsiminėjau iki pat dabar. Bėda buvo ne iš mano pusės. Aš tikrai dirbau intensyviai ir galiu pasakyti, kad iš įvairiausių frakcijų sulaukiau prašymų ieškoti kompromisinių variantų dėl pakeitimo. Tai užtrunka. Bet pirmininkė, kolegos, noriu Jums visų pirma padėkoti už Jūsų dalyvavimą rengiant pranešimą dėl, 80, dėl ES ir Kinijos santykių buvo pateikta 484 pakeitimai. Be abejo, daug tų pakeitimų atspindi per vasaros atostogas įvykusius pokyčius Kinijoje. Ir mes šiame komitete prieš atostogas trumpai aptarėme šitą pranešimą, kalbėjome apie finansinius sunkumus, kuriuos netgi būtų galima pavadinti krize. Taip pat kalbėjome apie rūpiučio 12 dienos sprogimus ir gali prireikti ištisų metų, kol žemės tarša bus panaikinta ir vanduo išvalytas, nes net nėra iki galo aišku, kokios medžiagos buvo laikomos tame pastate, kuris sprogo. Ir tuose darbose dalyvauja ir užsienio įmonės Praėjusią savaitę, kai gavau visų pakeitimų vertimus raštu, aš įsigilinau į visus pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų ir per keletą artimiausių dienų siūlomus kompromisus pristatysiu šešėliniams pranešėjams. Dalis kompromisų kalba apie tai, kokie svarbus yra ES ir Kinijos santykiai, kitose yra kalbama apie padėtį Tibete, kampaniją prieš korupciją, taip pat demokratijos dilemas Kinijoje, kalbama apie žmogaus teisų, aplinkosauginės problemas, apie e, Hongkongo situaciją, taip pat apie augančią įtampą pietų Kinijos jūroje, taip pat kalbama apie Taivano prezidento iniciatyvą, e, bandant pagerinti santykius, prekybinius santykius tarp Kinijos ir Taivano. E, kolegos, dėkoju visiems už tai, kiek daug dėmesio skiriate šiam pranešimui ir kol kas būtų tiek iš mano pusės, pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Ar galite pristatyti, kur yra galimos problemos, ieškant bendro starimo dėl pakeitimų, nes tai turėtume taip pat šiandieną atsižvelgti. Ar galbūt kurie pakeitimų pasiūlymai yra esminiai jūsų nuomonė? Yra keletas sunkesnių pasiūlymų, turėsime dėl jų tartis, bet ieškosime kompromiso. Gal turite jau paruoštus kompromisinius pakeitimus? pranešėjas. Aš juos šiandieną persisiu šešėliniams pranešėjams. Pirmininkas. Būtų labai gerai buvę, jeigu mes jau dabar būtume gavę tuos pakeitimus. Galėtume juos aptarti. Ar būtų norinčių pasisakyti, ponė Laininai? Taip, pirmininkė. Iš tiesų, šitas pranešimas turi būti baigtas kaip galima greičiau. Jau vyko trys susitikimai šiuo klausimu. Rugsėjo mėnesį buvome sustikę su partneriais iš Kinijos ir jie klausinėja apie pranešimo statusą. Jiems dėl to kyla įvairiausių nuogastavimų ir jie bijo, kad šitas pranešimas netitinka kokybės reikalavimų, kurie yra taikomi pagal tai, kad tarp ES ir Kinijos yra strateginė partnerystė užtikrinama. Ir e, vasaros atostogų metu vyko susitikimas Tandžine ir e, jo rezultatai e, galėtų labai pastarnauti rengiant šitą pranešimą dėl ES ir Kinijos. Aš manau, kad tai, kam dabar yra skiriama daugiausia dėmesio pranešime, tai neturėtų būti taip svarbu. Mes turėtume susitelkti į tas politikos kryptis, kuriuose ES ketina bendradarbiauti su Kinėje ateityje. Turėtume tas politikos rytis nušviesti e, labiau, o ne kalbėti apie Tanžino sprogimą ar Kinijos ministro pirmininko daromus pareiškimus mano pakeitimuose ir mūsų visų pakeitimuose mes būtent to ir siekiame. Mes norime skatinti ekonominį bendradarbiavimą, investicijų susitarimų sudarimą, norime pasinaudoti ir investicijų bankų, taip pat pasiremti Junkerio planu. Visą tai reikia turėti galvoje. Ir be ekonominio bendradarbiavimo yra ir politinis bendradarbiavimas, jo taip pat ne, negalime pamiršti. Yra daugybė konfliktų, kuriuos išspręsti galėtų padėti ES ir Kinija veikdama iš vien. Sirija, Afganistanas, kitos vietos yra puikus to pavyzdžiai, taip pat ir e, situacija pietų Kinijos jūroje. Be to yra tokie dalykai kaip skaitmeninė Kinija ar skaitmeninė Europa. Tai yra mūsų visuomenės kaitos procesai, skaitmeninimo procesai čia yra labai glaudžiai susiję domenų apsaugos klausimai, taip pat kova su kibernetiniais nusikaltimais, naujų technologijų pritaikymas. Visą tai yra strateginės svarbos klausimai. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs, ponė Belderi, galėsite pas, ir jums pavyks pasiekti kompromiso šiais klausimais, ne užsikabinant vien tik už tų temų, kurios jums yra arčiausiai širdies bet kurios nepadės užsitiprinti ES ir Kinijos bendradarbiavimo ateityje. Dėkui. atsiprašau, negirdėjau pranešėjo, bet norėčiau pasakyti štai ką. Ispaniškai yra toks pasakymas, kad reikia būti kantriems kaip kinai. Tai čia aš dėl to suprantu tos visus klausimus dėl vertimo raštų ir e, jeigu dėl to gali užsitęsti mūsų darbas, aš norėčiau padėti pranešėjai, jeigu kuo nors galėčiau pasitarnauti. Aš manau, kad e, kaip tam bebūtų, jeigu vertimas užtruks, mes turime savo ruoštų dirbti kaip galima greičiau. Ir ar galiu pasisakyti dėl pakeitimo, ar tik bendrais klausimais? Tuomet turiu klausimą. Ar turėčiau pristatyti EPP pakeitimus, ar ne? Gerai. Taigi, ispaniškai kalbėsiu. Siekiant kompromisinių pakeitimų iki gruodžio mėnesio, aš manau, kad tikrai galėsime bendradarbiauti su pranešėjų teigiamoje dvasioje. Aš savo bendrosius pastebėjimus išsiunčiau dar Liepos mėnesį ir norėjau atkreipti dėmesį pranešėjo į keletą klausimų, galiu juos pakartoti ir dabar. Visų pirma, norėčiau akcentuoti Kinijos svarbą pasaulinėje arenoje. Mano pakeitimai apie tai ir kalba. Kinija yra viena iš pasaulio lyderių. Ji susiduria su pasauliniais iššūkiais, ji bando prisimti atsakomybę, bando laikytis tų standartų, kurie yra taikomi visiems. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikia e, deramų rezultatų derantis dėl investicijų. ES turėtų palaikyti ir investavimo galimybės Kinijoje ir turėtume siekti geresnės prieigos prie Kinijos rinkos. Kinija bando gyvendinti ekonomikos pokyčius ir manau, kad geriausi rezultatai Kinijai ir būtų, jeigu jiems pavyktų pereiti prie uždaros rinkos, prie atviros rinkos, nes anksčiau situacija tikrai buvo iš mūsų pusės žiūrint pakankamai pavojinga. Dar vienas dalykas, kas man atrodo svarbu, tai yra tai, kad lapkričio mėnesį vyks dar vienas dialogo su Kinijos valdžia etapas. Ir nemažai kolegų nori akcentuoti Tibeto klausimą, taip pat mažumų padėtį e, Kinijoje ir būtent šios klausimus vadina sunkiausiomis temomis dialogo metu. Be abejo, tai yra svarbios temos ir aš nenoriu kartotis ir sakyti visko, kas jau buvo apie tai e, pasakyta, e, bet aš pasisakysiu dėl taikos pietų Kinijos jūroje ir Taivano pastangų ją užtikrinti. Tai tikrai labai yra svarbu, nes Tai yra jau pasaulinės svarbos klausimas ir manau, kad ES turėtų bandyti jį spręsti su Kinė dvišalių pagrindų. Mes turime tarptautinius konfliktus spręsti laikydamėsi regioninio požiūrio. Ir turime taip pat skatinti kurti taikius santykius tarp Kinijos ir Taivano. Ginmeno e, saloje vykusiame susitikime, gegužės mėnesį apie tai taip pat buvo kalbama. Be to, dvišaliams susitikimams su Kinija yra bent kelios temos, kurios galėtų būti aptartos. Keletas iš tokių yra klimato kaita, padėtis Hongkonge. Ir mes manome, kad čia pakankamai yra veiksmų laisvės, kad galėtume susitarti dėl kompromisinių pakeitimų ir taip pagerintų šio teksto kokybę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešėją atlikusi puikų darbą, rengiant pranešimą dėl ES ir Kinijos santykių ir pateikusim puikią analizę. Kai dėl mano frakcijos nuomonės norėjau pasakyti štai ką, ponas Pelbler, jūs taip pat atkreipėte dėmesį tai, Kinija daro pažangą, bet jūs teisingai sakėte, kad šaliai dar lieka daug ką nuveikti. Tai yra ekonomikos tigras, taip. Tačiau e, taip pat bandoma tapti ir diplomatiniu tigru. Žmogaus teisų padėtis, dėja, ar kai kurių kitų žmonių situacija, kurių dar laukia, e, pripažinimo, pavyzdžiui, krikščionių, tibetiečių klausimas, visa kita, mažumų padėtis dar lieka atviri klausimai, tad mūsų pareiga būtų paremti tuos, kurių padėtis neaiški ir kurie laukia situacijos sprendimo. Dėkui. Kolega Šolcis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ne pirmą kartą kalbame apie šį pranešimą, turime progą apie tai diskutuoti pernai, kelis kartus. Kai dėl strateginės pranešimo krypties mes jai nepritarėm. Manau, kad pranešimas yra pirmiausia per trumpas, Ten trūksta, kaip jau sakiau, strateginės dvasios. Mūsų parlamento delegacijos santykiams su Kinėje vadovas sakė, kad mes turėtume remtis svarbiausiais iššūkiais ir galvoti apie tai, kaip mes, Europos parlamentas, galėtume prisidėti prie to, kad mūsų strateginiai santykiai su Kinija plėtotųsi. Mes kalbame apie strateginę partnerystę. Ir manau, kad tas strateginis užmojis nėra pakankamai platus. Turėtume teikti pakeitimus reikiamą linkme. Be abejo, egzistuoja tam tikrie pribojimai, negalima pagerinti tėvo pranešimo ir gerinti jo be galo be krašto tiek, kiek norim. Kai dėl ekonomikos, dėl politikos, dėl kultūros, žmogaus teisių, visi tie įvairūs aspektai turi būti išdėstyti tematiškai. Tad norėčiau pamatyti, kaip mūsų pakeitimų prašymai pagerins šį pranešimo projektą. Galbūt galėtume pakeisti šiek tiek kryptį, kas parodytų mūsų kaip Europos parlamento užimama pozicija šiais klausimais. Dėkoju. Prašom, kolega Šauholzer. Šis pranešimas yra iš tų, kuriems mes nepritarsime, mes balsuosime prieš. Nu, pradėsiu nuo mažiau svarbių dalykų, paskui kalbėsiu apie svarbesnius. Svarbiausia dimensija yra rasti e, subalansų, tam tikrą santykių balansą tarp ES ir Kinijos. Ir čia nepateikiama jokios esminės analizės dėl, pavyzdžiui, pusiausvyros ekonominiuose santykiuose. Kalbant apie tvarę plėtrą, kalbant apie ekonominių santykių plėtojimą. Čia, pavyzdžiui, panaši situacija kaip Vokietijoje, kai vienų deficitas kuria perviršį kitiems. Ir dabar deficitą jaučia visa ES, nors prekybos balanso, balansė matomas yra perviršis tik man, nors ir pastebime, kad pramonė iškeliama į mažiau įsivyščiusią šalis. Būtina ieškoti ilgalaikių sprendimų kartu su Kinija. Antra, šis pranešimas ir kalba apie mūsų santykius su Kinija. Ir čia strategiškai nieko naujo nepateikiama. Viską, kas yra susiję su tuo daugia polių pasauliu, kad ir ką besakytume, kad ir ko mes benorėtume, net jeigu ir mastome vienpoliškai, pasaulis yra daugia polis. Ir turim suprasti, kad tame daugia polio pasaulyje Kinė vaidins esminį vaidmenį. Man šis pranešimas iš vis atrodo gėdingas. Kodėl? Todėl, kad taikomi dviejopi standartai. Šapasaky rastas E, irgi galėtume žvelgti tas alegorijas taip pat. Galėtų atsirasti, e, kad ir tokio požiūrio, kad pirmai pasišluokim savo kieme, o paskui jau kritikuokim kitus. E, mes visada kritikuojam kitus, o tuo tarpu patys nežiūrime, kaip elgiamės patys ir ką turėtume susitvarkyti. Mes pateikėme pakeitimus, šiek tiek humoristinius ir jūs matote, kad mes E, pateikėme tam tikros kritikos Kinijai, kartu prisimindami ir tai, ką turėtume nuveikti patys. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikiname pranešėją, sveikiname jo pastangas, tačiau nepaisant jo intensyvaus darbo, noriu paminėti tris aspektus – kuriuos mes laikome prioritetiniais, kalbant apie šį pranešimą dėl santykių su Kinija. Pirmiausia, mes manome, kad galima nuveikti daugiau, kad pabrėžtume mažumų, ypač Tibeto mažumos sunkia padėtį. Taip pat reikėtų kalbėti apie apie kolonizaciją vykdomą ir mažumų padėti kolonizuotose zonose. Kinijos valdžios pri, sprendimų prieimėjai e, yra pasitelkę baudžiamojo kodekso 73 straipsnį ir tuo būdu kovoja su tais, kurie praktikuoja budizmą. Žmonės gali būti nubausti dėl to, kad praktikuoja savo tikėjimą. 46 tūkstančiai ledynų tirpsta taip pat, tai yra gamtosaugos problema. Tai gali kelti pavojų pačiam Tibeto reljefui. Mūsų parlamentas be to turėtų nustoti taikyti dviejopų standartus. Labai griežti esame su vienom šalim, mažiau griežti su kitom. Čia norėjau pateikti nuorodą į naują įstatymą susijusią su terorizmu ir tarptautinę padėtimi. Čia formuluotė pranešime yra pateikiama labai aptaki. E, nes bet kokia kad ir mažiausia kritika vyriausybės atžvilgių gali būti traktuojama kaip terorizmo užuomas, kad žmonės gali būti labai žiauriai baudžiami. Kinija, be kita ko, nori iki 2020 metų padvigubinti atsinaujinančių išteklių gavybą. Tai vėlgi kelia pavojų aplinkosaugai. Jie nori du kart padidinti energijos gamybą iki 2020 metų. Pietričių Kinijos jūros klausimai irgi yra labai aktualūs, kiti kolegos apie tai kalbėjo. Manau, kad turime bendratarbiauti, kad galėtume pabrėžti dar aiškiau tuos visus aspektus ir galbūt siūlyti juos spręsti. Ponas Prėda, dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją už atliktą darbą, paskatinti toliau bendradarbiauti su kolegomis ir manau, kad rezultatai to bendradarbiavimo bus geri. Norėčiau priminti, kad EPP nesutinka bendrauti su nacionaliniu fronto atstovais visais klausimais. Noriu labai aiškiai šią poziciją išdėstyti, bet to norėjau tartis porą žodžių dėl Tibeto reikalų. Aš esu pateikęs pakeitimų šią linkmę ir norėčiau tikrai, kad ši krizė, Tibeto krizė būtų daug aiškiau pabrėžta. Nuo 2009 metų matome, kad kai ta krizė neišsprendžiama, 143 žmonės susidegino, Tibeto vienuoliai susidegino protestuodami prieš tam tikrus dalykus e, Tibete. Ir matome Kinijos valdžios poziciją, ir ta pozicija yra stiprinti kontrolę visapusiškai lankiausi prieš keletą mėnesių Nepale. Matome, kad Tibeto vienuolių skaičius yra sumažėjęs labai drastiškai. Tie vienuoliai galėdavo atvykti į Nepalą ir dabar situacija net nelygintina, tų vienuolių skaičius dabar yra žymiai mažesnis. Tylioji diplomatija gali turėti rezultatų, E, tačiau šiuo atveju taip neįvyko ir yra laikas tą pripažinti. Tylioji diplomatija nesuveikė šiuo atveju. Tarp Kinijos valdžios ir Dalailamos dialogo ir toliau nėra. Tad manau, kad atėjo laikas pasakyti viešai, kad situacijos e, rimtumas yra aiškiai matomas ir kad e, yra labai skubu grįžti prie dialogo tarp Dalailamos ir Kinijos valdžios struktūrų. Mums yra reikalingas politinis susitarimas tam, kad tibetiečiai galėtų laisvai naudoti savo teisėmis. Tiek norėjau pabrėžti, tačiau esu tikras, kad pavyks pasiekti gerų kompromisų su kitomis frakcijomis. Ačiū. Ja, Herr Vorsitzender, als Vorsitzender der China-Delegation habe ich mich nochmal gemeldet. Pirmininkė, sako ponas Lininas. Aš esu delegacijos, kuri bendradarbiavo su Kinėje pirmininkas, tad jaučiu pareigą pasisakyti. Jeigu mūsų Kinijos partneris taip pat norės parengti pranešimą dėl ES ir kažkokių e, kitų santykių, taip pat galės tai daryti. Pavyzdžiui, jeigu kalbės apie ES ir Katalonijos santykius, tai taip pat e, galima bus rasti daug įvairių problemų, pavyzdžiui, kaip elgiamasi su Romais arba e, kad nėra užtikrinta pakankama Katalonijos autonomija. Tad Aš manau, kad šiuo atveju reikėtų susitelkti ties strateginiais klausimais, o ne e, visais įmanomais klausimais, kurie, nes jie nėra svarbiausi mūsų ir Kinijos santykiams. Tad raginu susitelkti ties svarbiausiais dalykais. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tuomet e, aš norėčiau perduoti žodį pranešėjui. E, raginu jį pateikti kompromisinius pasiūlymus po mūsų šios dienos diskusijų. Raginu e, susitelkti ties bendrais klausimais ir nesigilinti į detalės. Nepamirškime, kad e, tai yra pranešimas, kur kalbama ne tik apie žmogaus teisų padėtį. E, Kinijos, Kinija yra labai svarbi. Kinija yra labai svarbi pasaulyje, ji vaidina svarbu vaidmenį, tad ES turi su ją stiprinti santykius, kad e, ir ES vaidmo būtų geresnis. Ar dar kas nors turėtų kokių pastabų ar pasiūlymų? Tad į šį, e, į šį pranešimą galime tikrai įtraukti daug įvairių aspektų. Pavyzdžiui, kalbėti apie ES ir Kinijos e, įmonių santykius, nes šioje, šioje padėtyje, e, šioje srityje padėtis tikrai sudėtinga. Ir sakyčiau, kad tikrai verta būtų daugiau pakalbėti apie tai, kaip Kinijoje elgiamasi su Euro, Europos įmonėmis. Tad tikiuosi, kad e, šiuo aspektu taip pat bus pateikta e, pakeitimų. Mano manimu, turime pabrėžti, kokia dabar yra santykių padėtis ir kuriuose srityse mes galime bendradarbiauti su Kinija. Tad e, nesiūskite savo kompromisinių pasiūlymų iš karto šiandien, pirmiausia juos išdiskutuokite, du kartą apgalvokite ir tuomet jau siūskite. Ir kitą savaitę primsime sprendimą dėl šių kompromisinių pasiūlymų. Ir tuomet nuspręsime, ar dėl to bus balsuojama. Taigi e, pranešimą dar tikrai galima tobulinti. Mes visuomet e, remiamės tokiu darbo metodu. Juk kalbama apie pranešimą, kur yra labai daug svarbių dalykų ir uh, E, daug konstatuojamųjų punktų, net 5,5 puslapio. Ir kadangi pranešimas toks išplėstas, niekas nenorės jo skaityti. Taigi turime pakeisti savo e, darbo metodus. Nes jūs patys, skaitydami New York Times laikraštį, juk neskaitote dešimties puslapių straipsnių. O čia mes kalbame apie politinį pranešimą, tad kaip gali būti, kad net e, penkis puslapius užima vien konstatuojamoji dalis. E, tiesą sakant, e, aš pats net neturiu jėgų perskaityti tokio didžiulio pranešimo, tad tikrai reikėtų peržiūrėti mūsų darbo metodus ir juos pakeisti. Juk ne rezoliuciją priiminėjame. Ir dėl tokių uh, nesėkmingų darbo e, metodų mūsų pranešimai e, neturi jokios naudos, nes kuomet mes pateiksime tokį didžiulį pranešimą, niekas jo ne, e, neskaitys, įstatymų leidėjai jo neįvertins, nes čia yra tiesiog per daug biurokratijos, per daug popierizmo. Taigi turime apsiriboti konkrečiais e, pamastymais dėl ES ir Kinijos santykių, kad e, mūsų pranešimas turėtų didesnės įtakos. Žodis pranešėjai. E, žodis ponui Balinui prieš kalbant pranešėjui. Norėčiau pasakyti, kad visų pirma reikėtų pažvelgti į ekonominius ir e, e, prekybinius santykius. Taip pat nepamiršti žmogaus teisių, santykių su Taivanu, susitarimo su Hongkongu. Taigi visus šios aspektus apima tarptautinė teisė ir būtent jos principais mes turime remtis. Ačiū. Labai greitai pirmininkė, nes turime balsuoti. Dėl kompromisinių pakeitimų aš dariau, ką galėjau. Labai intensyviai apie juos galvojau prieš juos formuluodamas ir šešėlį pranešėjai turės vertinti, ar jie priimtini ar ne. Galbūt viskas nevyksta taip, kaip siūlė ponas Laininas, galbūt neapriepiame tiek daug įvairiausių temų, kiek jis pageidautų, bet štai ką norėčiau pasakyti ponui Laininui mane nustebino, švelniai tariant, per vasarą įvykę pokyčiai. Tai nėra mano mylimiausia tema, bet čia kalba eina apie tai, kaip reagavo Kinijos valdžia, ypatingai po tos nelaimės, po sprogimo. Aš nebuvau to matęs anksčiau, taigi aš nemanau, kad mes galime sauliaisi tiesiog ignoruoti tokius dalykus. Ir savo įžangoje aš paminėjau tik tai keletą dalykų, kurie yra atspindimi pranešime. Labai prašau jūsų perskaityti kompromisinius pakeitimus ir noriu priminti, kad mano siūlomos e, formuluotės yra paremtos faktais. Pone Šolcai, jeigu jūsų vizija yra kitokia, tai galbūt jūs iš vis neturite jokios vizijos Mes negalime elgtis taip nedemokratiškai, nedemografiškai. Aš turiu strateginę viziją į ES ir Kinijos santykius, galbūt ji skiriasi nuo jūsiškės. Dėkui, pranešėjai. Esu tikras, kad pavyks jums suderinti pozicijas, suderinti daugumos nuomonės po šiandienos diskusijų, nes tai yra būtina, jeigu norime, kad pranešimas būtų sėkmingas. Pranešėjo vaidmuo yra atstovauti komiteto nuomoniai, o ne savo asmeniniai nuomoniai.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 Pereisime prie pranešimo dėl Junktinių tautų ir ES vaidmens juose. Septintas darbo tvarkės punktas. Prašyčiau visų baigti savo tarpusavę diskusijas dabar. Ir norėčiau paprašyti, paklausti pranešėjo, ar norėtumėte ką nors dabar pasakyti. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Neturiu ką pridurti, kompromisinius pakeitimus esu pristatęs, tikiuosi, kad jie bus patvirtinti ir labai tikiuosi, kad mano rekomendacijos dėl balsavimo atskirai bus priimtinos. Tokiu būdu galėtume užtikrinti, kad pranešimas bus nuoseklus. Dėkui. Ačiū. Prieš perinant prie balsavimo norėčiau Jums pristatyti, koks sustarimas buvo pasiektas. Vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė. Tokie terminai yra dažnai vartojami. Parlamente mes dažniau vartojame kitokius terminus. Pirmininko pavaduotojas, pavyzdžiui, ir apie tai kalbama keliose pakeitimuose. Ir Jeigu sutiksite, jeigu neprieštarausite, tai toje versijoje, kurią pateiksime plenariniai sesijai, mes pakeisime terminus tais, kurie yra vartojami pas mus. Jeigu sutinkate. Gerai, tuomet pareikime prie balsavimo. 110 pakeitimas. Patvirtinta? Netikiu. Danžon pakeitimas 110. Kas už, kas prieš, patvirtinta 111. Ar nepatvirtinta? Buvo. Es war die Anfrage, ob wir die Don Taigi, klausimą Ar galima balsuoti dėl visų pono Danžan pakeitimų? Ar visi sutinkate su tuo? Ne. Ne, nesutinka kolegos, taigi negalime balsuoti dėl visų iš karto. Šitas dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 111, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 112, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 113, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 116, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 117, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 118, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Taigi būtume galėję balsuoti ir dėl visų iš karto, nes dėl visų pakeitimų balsavote vienodai. Na, bet turime laiko. Pirmas kompromisinis variantas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 132 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 130, 113 kas už. Tai yra 133 pakeitimas. 133. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 124. Pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, su žodiniu pakeitimu. 124. Kas už, antra dalis, kas prieš. Manau patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Iš EKR vienu balsu per daug. Prašom susitarti. EKR turi būti septyni. Kiek balsų turi EKR? Gal kažką kažkur pražiūrėjome. Septyni, taip, bet iš jūsų vienu per daug. Dabar gerai. Taigi balsavimas baigiamas. 30 už, 30 prieš. Vienas susilaiko. Atmesta. 125 pakeitimas apimtas, toliau 136, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Apšiaus geschlossen. Balsavimas baigtas. 34 už, 23 prieš. Primta. Trečiasis kompromisas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 153. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 158 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Apšimas geschlossen. Balsavimas baigtas. 26 už, 35 prieš atmesta. Šimtas penkiasdešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 119. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas šešiasdešimt septintas Lochpiller papildomas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 168 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. Šimtas septyniasdešimt aštuntasis antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimta. 180, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. balsavimas baigtas. 34, 34 už, 29 prieš. Patvirtinta. 183 pakeitimas antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 187 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Sveikinam poną Kovačevą. 189. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 balsavo už, 39 prieš, to būdu atmesta. Septintasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 193 už. Prieš susilaikė Patvirtinta. 174 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 195 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 26 balsavo už, 34 prieš, to būdu atmesta. 196 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 197 už, prieš, susilaikė, atmesta. 139 už, prieš, tikrinamės. Baigėme balsuoti. 27 už 33 prieš atmestą. 201 antroji dalis kas už. Prieš susilaikė atmestą. 202 už. Tikinamės dėl 201, sako pirmininkas. Baigiame balsuoti. 34 balsavo už, 28 prieš patvirtinta. 202 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 203 už, prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai septintasis už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 250. Kas už? Prieš. Tikrinamės. Dėl 250. Baigėme balsuoti. 44 kolegos balsavo už, 18 prieš patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už. Koksgi čia kompromisas, jeigu jis nieko labai neapima. 205 už, prieš Čia yra kompromisas toks pats dėl savęs, sako pirmininkas. Dėl 205 balsuojam. Baigėme balsuoti. 37 prieš išmėgi bus atmesta. 11 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 259 antra dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. Baigiame balsavimą ir balsuojame dar kartą. balsuoti. 32 kolegos balsavo už, 27 prieš. Patvirtinta. Du šimtai šešiasdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Baigiam balsuoti. 33 kolegos balsavo už, 22 prieš patvirtinta. 265 už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Baigiam balsuoti. 34 balsavo prieš, 25 už, atmesta 267 už. Kas už? 267 kas prieš, susilaikė, atmesta. 12 konfrontacijos už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 281 už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 295 už, prieš susilaikė atvesta. Balsuokime. Nuo visų pakeitimų kartų nuo 295 iki 300 ar tinka visiems. Tada 295 kas už, prieš susilaikė atmestas. 296. Kas už? Prieš. Tikrinamės. Baigiam balsuoti. 27 už 34 prieš atmestą. 15 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 305 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Regisi patvirtinta, bet pasitikrinkim. Baigėme balsuoti. 26 už, 33 prieš, atmesta 306 už. Patvirtas 307 už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuokime dėl 307 elektroniškai. Baigiame balsuoti. 27 už, 33 prieš atmestą, 308 kas už, prieš, susilaikė, atmestą, 309 už, prieš, susilaikė, atmestą, 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 17 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 20 už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 už, prieš susilaikė atmesta. 22 už, pirmą dalį, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 27 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Bet pasitikrinkim dar. Baigiame. 33 už, 26 prieš, patvirtintas 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt šeštasis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trisdešimt septintas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 39. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 41 už prieš susilaikė atmesta. 42 už prieš susilaikė atmesta. 43 už prieš susilaikė patvirtinta. 19 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 49 kas už prieš susilaikė tikrinamės. Vėl 40 už, prieš, su, patvirtinta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 kas už, prieš, tikrinamės. Baigiam balsuoti. 24 už 25 prieš atmestam. Dvidešimt pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šešiasdešimt devintas, kas už, prieš, susilaikė. Dėl šešiasdešimt devinto balsuojame, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septyniasdešimt antras kas už. Dvidešimt antrasis kompromisas. Net nepastebėjau, sako pirmininkas. Tai grįžtam 22 kompromiso, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 72. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Mastote ilgai, kolegos, tai matyt labai svarbus pakeitimas. Baigiam balsuoti. 25 už, 33 prieš atmestą. 75 kas už. Trečias už, prieš susilaikė atmesta. 74 už, prieš susilaikė patvirtintas. 35 už, prieš susilaikė patvirtinta. Septyniasdešimt devintas iš dviejų dalių, dėl pirmosios balsuojame kas už, prieš susilaikė atmesta. Kas net norėjo tikrintis? neužmirškim, kad kiekvienas patikrinimas įvertinsim, jį kainuos 5 eurus. Baigiam balsuoti. 40 prieš, 19 už atmestą reikėtų padvigubinti tarifą prašymų pasitikrinti ir paimti 10 eurų vietoj 5, juokauja pirmininkas. 79 antroji dalis, kas už? Prieš. Neaišku, ir toliau neaišku. Tikrinkime. Baigėme balsuoti. 39 už 21 prieš. Ket, patvirtinta. 80 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 79-ojo, reikėsi, turim pasitikrinti, sakoma. Pirmoji dalis reikės buvo atmesta. Kągi visą tai reiškia, klausė pirmininkas. Kas tikrinamės, kas uh, už 80. Kas prieš susilaikė patvirtintam. 23 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintam. 83 už, prieš susilaikė atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Man atrodo, kad atmesta. Baigiam balsuoti. 24 už, 22 prieš atmesta. 85 už, prieš susilaikė patvirtinta. 86 už, prieš susilaikė patvirtinta. 87 ir 88 už prieš patvirtinta. 90 už prieš tikrinamės. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 28 balsavus prieš, 30 už, 91 už, prieš, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 98 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 103 už, prieš, tikrinamės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 30 balsavus už, 27 prieš. 104 pas už, prieš. Susilaikėm. Atmesta. Aš skaičiuoju balsus tų, kurie balsavo, kurie apskritai kelia rankas. Ir norėčiau jums pasakyti štai ką, balsavimas 104, jeigu nori tikrintis. Bet jeigu jūs aktyvaus dalyvavimo nedemonstruos, sako pirmininkas, tikrinimų nebebus dar vieną pasitikrinimą atliekame, bet jeigu paskui nebenorit balsuoti, nenorit kelt rankų, ką padarysi? Nes tikrinimas įsvertas dėmesio yra tada, jeigu visi aktyviai ten dalyvauja. Tada balsuojame dabar elektroniniu būdu, tikrinamės 24. Baigiam balsuoti. 25 balsavo už 32 prieš, to būdu atmesta. 107. Už. Prieš. Patvirtinta. 109 už. Prieš. Patvirtinta. Pirmasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antras už. Prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas. Šeštas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis. Už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš susilaikė. Tikrinamės. Baigiam balsuoti. 28 už, 9 prieš atmesta. 11 už, prieš, susilaikė. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam. Baigiame balsuoti. 29 ir 29, taip pasiskirsti balsai atmesta, 12 už, prieš, susilaikė, balsuome elektroniniu būdu. Kiek? 29 ir 31. Dviejų balsų persvara atmesta. 13 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 14. Už, prieš, patvirtinta. 15. Už, prieš, patvirtinta. 16. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 9. 4. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 9.5 už. Kas už? 9.5 prieš susilaikė patvirtinta. 9.6 už prieš susilaikė atmesta. Tačiau pasitikrinkim dar. Dėl 9.6. Baigiam balsuoti. 26 ir 33 balsų perkada atmesta. 98 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 11 už. Prieš susilaikė atmesta. 13 už. Prieš susilaikė atmesta. Imta komiteto pakeitimai. Inta 2. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Inta 5. Už. Prieš susilaikė. Tikrinamės. Baigiam balsuoti. 20 5, 28, 3 balsų persvara atmesta. Inta 6, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Inta 7 už, prieš, susilaikė atmesta. Inta 8 už, prieš, susilaikė atmesta. Ta pati dauguma visą laiką. Pasitikrinkim dar kartą, sako pirmininkas. Baigime balsuoti. Keturių balsų persvara atmesta. Imta devyni už. Prieš susilaikė atmestas. Imta devyni. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Imta vienuolika už. Prieš susilaikė atmestas. Inta 12, kas už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Baigiame balsuoti. 34 prieš, 25 už atmesta, inta 13, kas už. Prieš susilaikė atmestas, inta 14 už, prieš susilaikė Tikrinamės. Baigiame balsuoti. Trisdešimt penki prieš, dvidešimt vienas už atmestą. Kont A. Kas už? prieš susilaikė. Pone pranešėjau, kas gi ten tokio? Nutiko, regis nieko, kontudai balsuojam dėl jo. Kas už, prieš, susilaikė atmestą. Kontu 2, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kontu 3, už, prieš, susilaikė Ar būtų galima susitarti dėl balsavimo, sako pirmininkas. Balsuojame dėl kont 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Kont 6. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. kont 7. Kas už kont 7, kas prieš susilaikė atmesta. Dar norit aptarti kultūros reikalus, klausė pirmininkas. O gal geriau balsuokim? Tai kasgi už. Prašom dėmesio, kolegos, susikaupkim. Nuo 22 iki 29. Vienuoliktasis 22-29. Balsuojam. Balsuojam visų straipsnių. Išskyrus 11-29. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tad dabar 11. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 22 už. Taigi sakėm, kad yra atsimins, kad dabar 29 kas už. Kas už 29? Prieš? Patvirtinta. Dabar AFKO komitetų pakeitimai. Bet jie reikės buvo atmesti, ne? Pone Prėda, neskaipė dėmesį turbūt. Reikia asmo komiteto pakeitimai. Keturi. Kas už? Ne, Afko keturi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. 22 už 34 prieš atmeta. Afko 5 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Afko 10 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Afko 14 kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. AFO 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu, kas už. Baigiam balsuoti. Pranešimas patvirtintas. 48 kolegos atstovus už, 8 prieš ir 4 susilaikius.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 E, e, teisinių reikalų komitetu, nes kalbėsime apie bendrą užsienio ir saugumo politiką bei saugumo ir gynybos politiką ir apie tai, koks gali būti Lisabonos e, sutarties potencialas ir kaip jį išnaudoti. Pasikvietėme į šį susitikimą ne vieną ekspertą, jie mums padės išnarplioti šį klausimą. o pranešėjai pasinaudos jų žiniomis rengdami savo pranešimus. Pone Špinelį, e, Špinelį e, ačiū už e, įžangą, kurią pasirinkote padaryti, tad jums ir perdodu žodį. Ačiū pirmininkėm. Ačiū gerbiamas e, Brokai. Kalbėsiu italų kalbą, kad e, visi mane suprastų ir būtų aiškiau. E, kaip žinote, Junkeris pasiūlė planą, kaip sukurti ir ES armiją, taigi šiandien matome, kad reikia labiau pasinaudoti uh, E, e, sutarčių e, nuostatomis ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje. Pastaraisiais metais federalistai ir už ES stiprinimą pasisakantys asmenys laikėsi šios pozicijos. Nepamirškime, kad mūsų bendryje buvo iš pradžių sukurta ekonominiu pagrindu. O 1954-aisiais buvo numatyta sukurti ir gynybinę bendryją, tačiau ši idėja žlugo. Tad mano manimu, šiandien reikėtų pergalvoti mūsų tikslus. Nepamirškime, kad ES išsiplėtė į rytus, NATO išsiplėtė į rytus. Taip pat atsirado daugybė žlugusių valstybių dėl įvairių karų dėl to atsirado didžiuliai e, migrantų srautai ir visos šios priežastys e, lemia, kad šiandien turime pergalvoti e, bendrą gynybos politiką ir sudarytus alijansus. Junkeris iškėlė idėją, kad reikėtų sukurti ES kariuomenę, kuri E, atgrasintų Rusiją, tačiau problema ta, kad šiandien nevyksta konstruktyvus, polit, konstruktyvus politinis dialogas e, su Rusija. E, taip pat išriškėjo ir kita problema, derantis dėl Graikijos problemų ir euro. išriškėjo, kad trūksta e, demokratinės atskaitomybės. Tad visi kovojantis už sąjungos sustiprinimą tarsi užmiršta, kad kartais trūksta mm, demokratinio teisėtumo. Galbūt E, kiti kalbėtojai šios klausimus neplanavo atsižvelgti, tačiau aš norėčiau sužinoti, kokia jų yra nuomonė apie tai, e, ar sąjungos nuostatos atitinka nacionalinės teisės aktus. Štai e, sąjungo, Lisabonos sąjungos. Lisabono sutartys 21 straipsnėje kalbama apie tai, kad uh, apie mm, žmogaus teisės principus, kurie turi būti įtraukti ir į užsienio politikos sritį. O štai Italijos konstitucijoje sakoma, kad šalis neįsitrauks į karą, nebent e, jei jos pačios taikai grės e, e, nelaimė. Prancūzijoje konstitucijos principai įtvirtinti vėl šiek tiek kitaip, nors galime rasti ir tam tikrų panašumų. Taigi matote, kad e, karo ir taikos klausimai yra svarbus ir iš konstitucinės pusės. Šiandien daug kalbama apie etiką, apie vertybės kilo daugybė humanitarinių nelaimių, karų, e, nors tarsi buvo remiamasi humanitariniais e, e, principais ir daugybė dėrybų, kurias vedė ES žlugo. Tad man kyla klausimas, ar daugumos balsavimo įtvirtinimas nesukeltų daugiau problemų ir nepriverstų sabėjoti mūsų parlamento teisėtumu. Pono Gasperi ir, ir Spinelli prašymų buvo įtvirtintas 38 straipsnis, kuriame numatyta, kad gynybos politika turi būti įtvirtinama palaipsniui, kartu įtvirtinant ir konstitucinės atitinkamas nuostatas. Tad galbūt mano pozicija ne visai atitiks AFKOM komiteto nuomonę, tačiau norėjau išreikšti savo poziciją. Gal jau turiu perduoti žodį mūsų ekspertams? Na, e, aš tai tikrai nenoriu kalbėti, aš per didelis tinginys, sako Brokas. Aš taip pat, sako ponė Spinelį. Taigi, perduosime žodį mūsų ekspertams, kiekvienam iš, e, kiekvienai darbo grupiai skirta 20 minučių ir po ekspertų pasisakymų vyks diskusijos. E, iš pradžių kalbėsime apie institucinės problemas, kurios kyla ES užsienio politikos srityje e, ir kaip galima būtų pasinaudoti Lisabono sutarties suteikiamomis galimybėmis. E, tuomet kita darbo grupė kalbės apie institucinius ir strateginius bendros gynybos politikos aspektus. Tikiuosi, kad šios diskusijos mums padės geriau suprasti, kokias galimybės susitikė Lisabonos sutartis. E, taip pat norėčiau priminti mūsų pranešėjams, kad jie gali kalbėti ne ilgiau nei 10 minučių. Labai prašau laikyti šio laiko limito. Tuomet turėsime pakankamai laiko ir diskusijoms po jūsų prezentacijų. Taigi visų pirma perdodu žodį ponui Panos Kutrakos. Dėkui. Aš kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmasis - tai sprendimų prieimimas. Lisabonos sutartyje yra paliekamas 21 straipsnėje vienbalsiškumas priimant sprendimus, nors yra numatoma keletas išimčių. Pavyzdžiui, taryba gali patvirtinti priemonės kvalifikuotą balsų daugumą, jeigu ji priem, yra susijusi su kita priemonė, dėl kurios jau buvo balsuota vienbalsiai. E, taip pat galima e, skirti specialiuosius įgaliuotinius, taip pat e, patvirtinti nuostatas dėl konstruktyvaus susilaikymo ir kitose, kitais atvejais, kur vadovų taryba gali veikti, e, kur yra nusprendusi vienbalsiškai, ten ministrų taryba gali e, balsuoti pagal kvalifikuotą balsų daugumą. Ir aš norėčiau tris dalykus pabrėžti. Pirma, valstybės narės turi nuspręsti ar ir jeigu taip, tai kuriuose srityse taip elgtis. Kitaip sakant, teisiškai tokia galimybė yra numatyta, bet praktiškai pačios valstybės narės turi ją įgyveninti. Antra, yra plačiai paplitęs manimas, kad jeigu daugiau būtų balsuojama kvalifikuota balsų dauguma, tai ES veiksmai būtų veiksmingesni. Bet tokį įsitikinimą reikėtų gerai vertinti. Ką tai reikštų mūsų sąjungoje, kuri yra labai plati ir labai įvairi? Pavyzdžiui, gal, ar ES reakcijos ir atsakas taptų silpnesnis ar stipresnis? Ar ES veiksmų svoris tikrai taptų didesnis. Trečia, bendroji užsienio ir saugumo politika yra susijusi su aukštaja politika. Ir todėl nereikėtų pervertinti procedūrinių taisyklių. Yra labai aišku, ką tokios taisyklės reikštų. Jos galėtų uh, palengvinti tam tikrus veiksmus ir jų gyvendinimą, bet jos tikrai negali pakeisti esminių politikos sričių ten, kur yra svarbiausia nacionalinis suverenumas. Antroji mano tema būtų lankstumas. Lisabono sutartyje viena iš naujovių buvo e, išsamios e, lankstumo nuostatos. Jos e, yra pateikiamos įvairia forma, pavyzdžiui, kalbant apie sustiprintą bendradarbiavimą, taip pat kai valstybės narės veikia ES vardu arba kur yra numatomas nuolatinis struktūriškas bendradarbiavimas. Ir tos nuostatos yra labai išsamios. Ir aš norėčiau taip pat tris pastabas čia išsakyti. Pirma, šitos taisyklės yra iš, iš, išvardytos Lisabonos sutartyje, bet taip yra padaryta pakankamai aptakiai. Ir jeigu ES institucijos norėtų tikrai tų taisyklių laikytis, tai jos turėtų būti konkretesnės. Antra, Lisabonos sutarties lankstumo nuostatos tiesiog nustato labai plačius parametrus, pagal kuriuos valstybės narės ir ES turėtų spręsti, kaip elgtis konkrečių atvejų ir kokiu greičiu bei kokią kryptimį judėti. Trečia, tiesą sakant ir praktikoje įgyvendinant bendrąją užsienio ir saugumo politiką yra laikomas lankstumo, yra paliekama tos veiksmų laisvės bet e, įdomu yra tai, kad valstybės narės nepasinaudojo Lisabonos nuostatomis tais atvejais, kur tikrai tos nuostatos būtų pravertusios. E, čia turiu omenyje, pavyzdžiui, bendradarbiavimą ginklavimosi srityje. Lisabonos sutarties taisyklės remiasi valstybių narių politinė valia, tam, kad pilnai galėtų įsigalioti. Ir čia tos nuostatos yra tam tikra prasme ribotos. Lisabono sutartyje yra paliekama valstybėms narėms nuspręsti, kokie kryptimi ir kokiu greičiu turėtų judėti ES užsienio ir saugumo politika. Bus nuostatos palieka valstybėms narėms laisvę naudoti jas, kaip joms atrodys tinkama. Kitaip sakant, ne bus teisinės nuostatos ir procedūros stabdo ES galimybę judėti pirmin, bet valstybių narių sprendimai. Trečioji tema būtų bendrosios užsienio ir saugumo politikos apriepties apibrėžimas. Lisabonos sutartis į bus kam, žvelgia pakankamai e, aptakiai, kita vertus, e, ji vertina ar nustato bendrą jūsų ir saugumo politiką ES išorės veiksmų kontekste. Tai yra daroma taip pat keturiais būdais. Yra nustatomi bendrėjai principai ir tikslai, kurie turėtų e, būti pagrindu ES veiksmams visame pasaulyje. Taip pat yra numatoma teisinė sistema, pakankamai išsami, e, palyginus su bendrų sutarčių nuostatomis. Bet kita vertus, bendroji užsienio ir saugumo politika e, yra išskirtinė lyginant su kitomis politikos skriptimis. Joje yra taikomos konkrečios taisyklės, numatytos konkrečios procedūros, taip pat ES kompetencija yra atskirta nuo kitų ES kompetencijų ir taip pat e, sprendimų prieimimas yra remiamas valstybių narių ypatingai didelių vaidmenių. Ir ta ypatinga padėtis reiškia, kad bendrosios užsienio ir saugumo politikos e, situacija visoje ES e, politinėje struktūroje yra kitokia. Ir ES startyje 40 straipsnėje yra numatyta, kad nei bus įgyvendinimas, nei bet kurios kitos užsienio politikos įgyvendinimas neturėtų paveikti e, bet kurios iš politikos e, krypčių įgyvendinimo. Kitaip sakant, Lisabonos sutartis ir, e, ir išskiria bendrąją užsienio ir saugumo politiką kaip išskirtinę. Ir tai yra gana teisinga, nes čia turime vertinti atskirą teisinį pagrindą, taip pat institucijų vaidmenį, skaitant ir parlamentą, taip pat sprendimų prieimimo procedūrą ir teisingumo teismo jurisdikciją, jos vaidmenį, tai taip pat e, valstybių narių įsipareigojimus. Europos parlamentas puikiai žino, kas tai yra, nes e, žinote, e, bent kelias bylas nagrinėjamas teisme, pavyzdžiui, ES ir Tanzanijos. Bet bus api, apriepties apibrėžimas tapo sudėtingesnis pagal Lisabono sutartį, nes labai sudėtinga apibriežti tą apriepti, kadangi bus yra e, nusakoma pakankamai plačiais terminais. Kitaip sakant, teisiškai sakant, gali pasirodyti, kad ES neturi jokių kitų išorės kompetencijų. Bet įvairios politikos kryptis labai tarpusavyje yra susijusios. Ir todėl čia kyla problema, nes savo ruoštų bus yra pakankamai išskirtinė politika, bet ji yra ir susijusi su kitomis politikos kryptimis. Taigi tas išskirtinumas, jam iškyla grėsmė. Todėl, teisinė prasme kalbant, yra būtina apibrėžti bus ribas. Jeigu tai bus nepadaryta, tai iškils nesibaigiančių diskusijų grėsmė, kai įvairios ES institucijos nuolat ta, dėrėsis dėl viena kitos vaidmens. O tai neleikštų užtikrinti veiksmingos ir nuseklios ES užsienio politikos. Reikia stengtis e, pilnai išnaudoti būstų potencialą ir tam yra būtinas glaudus tarp institucinis bendradarbiavimas. Dėkui. Hmm? Uh, thank you very much, uh, members of parliament. Ačiū. Gerbiami parlamento nariai, ponas Fondarta. Man didelė garbė čia dalyvauti šiandieną ir pristatyti e, tyrimo rezultatus. Ta tyrimą atlikome mes su kolegė ir vertiname du pagrindinius Lisabonos sutarties e, reformų tikslus vertiname bendrosios užsienio ir saugumo politikos nuoseklumą ir efektyvumą. Ir žiūrėjome, kiek tam pasitarnauja vyriausiasis įgaliotinės pareigybė. Ir mes ėmėmės taip pat keliomis e, kokybinėmis studijomis, o mes laikėmės kiekybinio požiūrio ir įvertinome, kiek kreipimus yra padariusi vyriausiai galiotinė pristatydama ES poziciją. Ji ES poziciją pateikia arba tiesiogiai, arba valstybių narių vardu. Aišku, tai yra tik tai dalis bendrosios užsienio ir saugumo politikos, bet jos pareiškimų analizė mums parodė, kur vyriausiai galiotinė e, skiria pagrindinį dėmesį, kaip ji bendradarbiauja su kitais veikėjais ES kontekste ir taip pat, kiek matoma ji yra, eidama šias pareigas lyginant su ankstesnė sistema, kai ES užsienio politikai stovaudavo pirmininkančią valstybę. Aš skaidrių ekranuose nerodysiu, bet jos turėjo būti jums visiems išdalintos. Taigi susitelksiu ties dviem dalykais, e, būtent matomumas ir nuseklumas. Pradėsiu nuo matomumo. Jeigu pažiūrėsite į pirmą skaidrę, tai pamatysite mūsų bendrąjį vertinimą, kiek buvo padaryta pareiškimų kiek jų padarė vyriausiai įgaliotinė ES vardu. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo pakankamai teigiamai. Matote, kad pareiškimų skaičius ryškiai padidėjo, palyginus jį su paskutiniosios pirmininkavusios valstybės pasisakymais. Ir dabar vidurkis yra maždaug 400 pareiškimų ar viešų pasisakymų tai daugiau negu 10 pasisakymų per dieną. Taip pat labai įdomu, kad auga valstybių narių pasitikėjimas vyriausiai galiotinė, valstybės narės leidžia jai kalbėti tiesiogiai. Taigi pasisakymų ir pareiškimų yra du tipai. Pirma, kai vyriausiai galiotinė kalba savo vardu tiesiogiai, o antrasis tipas, kai ji kalba ES vardu, tokie pasisakymai yra daromi po e, ilgų konsultacijų procedūros. Ir 2009 metais e, pusė pareiškimų buvo daroma ES vardu, būtent pasibaigus e, konsultatiniam e, procesui, o 2015 metais tokie pasisakymai sudaro tik tai 22 procentus. Galima šios skaičius analizuoti įvairiai, bet mūsų nuomonė tai rodo vis augantį valstybių narių pageidavimą, kad vyriausioji galiotinė darytų pareiškimus nepriklausomai ir kalbėtų ES vardu. Taigi, apie ką tie pasisakymai? Jeigu pereisite prie ketvirtosios skaidrės, pamatysite, kad mes atlikome e, kokybinę analizę ir vertiname, koks, kiek e, buvo paminėta įvairiausių geografinių e, vietovių. Iš viso vertiname be ne 1700 pasisakymų. Ir jeigu atsiminsite, kokie buvo politiniai prioritetai ponios Ashton, tai buvo e, kaiminystės politika, Europos išras veiksmų tarnybos vaidmens stiprinimas ir dabar matome, kad vyriausiai galioti nedaugiausia dėmesio skiria kaiminystės politikai, taip pat e, kovai su krize kurią išgyvena ES. Ir taip pat matome, kad vyriausiai galiotinė pakankamai aktyviai pasisakė ir veikė Sirijos atžvilgiu, netgi ir anksčiau, nuo 2011 iki 2013 metų. Ir bendrai paėmus galima pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė sugebėjo uh, imtis veiksmų tiesiogiai, sprendžiant krizės problemas kaiminystėje, o žemiau Saharos esančioje Afrikoje E, apie tai buvo pasakyta e, taip pat didelė dalis pareiškimų. Bet jeigu pažvelgsime šiek tiek giliau į pareiškimus, tai pamatysime, kad keletą dalykų trūksta, kalbant apie bus. Pirma, tai yra tai, kad nėra jokių tiesioginių iniciatyvų minima su strateginiais partneriais. E, ne, negalime, nerandame nei JAV, nei Rusijos. Kinija buvo paminėta 2014 metais, bet labai nedaug. Ir jeigu pažiūrėsime į pačius pareiškimus, tai paimkime Siriją, pavyzdžiui, kuri dabar yra labai aktuali tema. Kaip matome, Praėjusiais metais vyriausiai galiotinė daug pasisakymų darė, daug pareiškimų dėl Sirijos, bet dauguma jų buvo pakankamai aptakus, ten nėra minimi konkretus iššūkiai. O dabar, kai tai jau e, tampa aukštų prioritetinių e, politikos e, klausimų, vyriausiai galiotinė nėra pasisakiusi vakar užsienio reikalų ministrų taryboje apie Rusijos vaidmenį Sirijoje. Ir Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė padarė savo ruoštų pareiškimą dėl Rusijos vaidmens Sirijoje. Ir tai rodo, kad nors valstybės narės suteikia įgaliojimus vyriausiai įgaliotiniai kalbėti dėl visų konkrečių klausimų ES vardu, ji ne visą laiką nori tą teisę naudojasi. Ir vyriausiai įgaliotinė yra sukūrusi institucinius pajėgumus imtis veiksmų, bet kai kalba pasisuka apie svarbiausius politinius klausimus, tai vis tiek e, ta institucija nenori veikti pati viena individualiai ir remiasi valstybių narių iniciatyva. Čia pereisiu prie nuoseklumo ir Lisabonos sutarties vienas iš tikslų buvo susijęti bendrąją užsienio ir saugumo politiką, taip pat bendrą saugumo ir gynybos politiką ir Europos komisija, vyriausiai galiotiniai suteikiant dvi, dvigubą pareigybę. Ir aš turiu pasakyti, kad e, mūsų rezultatai matosi penktoje skaidrėje. E, mes analizavome, kiek pareiškimų vyriausiai galiotinė yra padariusi kartu su komisarais. Jeigu pažiūrėsime, pamatysime, kad kalbant apie kaiminystę, humanitarinius klausimus, kartais politikos, e, priekybos klausimus, tai ten e, komisija yra pakankamai aktyvi ir atrodytų, kad tokiais klausimais turėtų bendrai pasisakyti vyriausiai galiotinė ir komisija, bet nuo 11 iki 14 metų mažiau negu 10 procentų vyriausios įgaliotinės pareiškimų buvo padaryta kartu su komisarais. Ir be to e, trūko e, komunikacijos ir bendrų pareiškimų dėl asociacinių susitarimų ir kaiminystės politikų. Na, bet gera žinia yra ta, kad matome šiokį tokį pagerėjimą. Jeigu pažiūrėtume į vyriausios įgaliotinės dalyvavimo skaičius e, komisarų kolegijoje, Ketrin Ashton mažiau negu pusė, 50 procentų jos apsilankimų buvo komisijoje o 14 metais mažiau negu 20 procentų, o ponė Mogerinė jau e, dabar matosi, kad daug aktyviau dalyvauja ir daugiau pareiškimų daro kartu su komisijos nariais. Man atrodo, kad tai yra gera žinia, bet aišku, vietos tobulėjimui yra ir čia. Dar vienas dalykas, ką vertiname, kalbėdami apie nuoseklumą, tai yra tai, ar pareiškimai virsta veiksmais. Ir ar komisija vyriausiai galiotinė e, ėmėsi įvairių iniciatyvų po pareiškimų. Nes e, vyriausiai galiotiniai e, bus srityje yra suteikta iniciatyvos teisė, jeigu ją palaiko komisija. Ir čia, jeigu pažvelgsite į šeštąją skaidrę, tai pamatysite, kad vėlgi gera žinia yra ta, kad pasiūlymų skaičius ir sprendimų skaičius bus srityje, kurie gimė iš vyriausios įgaliotinės pasisakymų, tas skaičius auga. Aišku, dar ne visi sprendimai yra kylantis iš vyriausios įgaliotinės iniciatyvos teisės, bet situacija gerėja. Ir kalbant apie BUSP e, sprendimus, vis tik tai aš neradau nei vieno atvejo, kai e, būtų pateikti jungtiniai pasiūlymai tarp komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės. O vienintelis atvejis buvo dėl e, sankcijų ir tokius sprendimus daryti leidžia 215 straipsnis. Na ir e, paskutinis mano pastebėjimas, kalbant apie nuoseklumą, kur e, vyriausiai galiotinė turėjo, buvo įgaliota kalbėti apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, bendrosios užsienio ir saugumo politikos e, srityje, tai čia mes matome nuseklumo trūkumą. Ir tai mane stebina. Mes analizavome 1700 pasisakymų ir tik tai du iš jų kalbėjo apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką ir juose buvo kalbama apie įtariamus korupcijos atvejus Kosove, taigi nebuvo jokių oficialių pozityvių pareiškimų. Taip pat nebuvo kalbama apie tai, apie tos atvejus, kur Europos Sąjunga aktyviai veikė siekiant gyvendinti taikos pastangas, pavyzdžiui, Malija. Taigi čia tikrai reikėtų gerinti situaciją ir susijęti BUSP nuostatas su bendrosios saugumo ir gynybos politikos veiksmais. Taigi, išvada būtų tokia, kad dar yra kur tobulėti, norint užtikrinti bendrosios susitinio saugumo politikos veiksmų matomumą bei nuoseklumą. Ir Manau, kad galimybės yra, e, tik tai tiek, kad tas galimybės reikėtų įgyvendinti ir praktiškai. Tiek iš valstybių narių pusės, tiek iš vyriausios įgaliotinės pusės ir vyriausioji įgaliotinė turėtų imtis aktyvesnio vaidmens. Ir taip pat Europos globalioji strategija e, galėtų būti tas pagrindas, kuriame būtų numatyti įgaliojimai vyriausiai įgaliotiniai būti aktyvesniai. Ir dabartinė komisija, mano nuomonė, e, šiaip yra aktyvesnė ir geriau bendradarbiauja su Europos išorės veiksmų tarnyba, bet vėlgi tobulumų ribų nėra. Taigi EIVT galėtų pasinaudoti progą ir labiau bendradarbiaudama su kitomis institucijomis pagerinti BUSP ir bendrosios saugumo ir gynybos politikos nuoseklumą. Dėkui. Thank you. E, dėkoju. Dabar pradėsime antros darbo grupės darbus. Profesoriui Silvestriai žodis, jis yra mokslinis patarėjas verslo institute Italijoje. Pana Silvestri, dėkoju. Pabandysiu angliškai pristatyti savo pranešimą. Taip, ko gero bus geriau, sako kalbėtojas. Manau, kad galim pasakyti, kad Europos gynybos sistema nėra pasiekusi didesnės pažangos. Lisabono sutartis neišsprendė problemos, kaip kurti gynybos sistemą. Kompetencijų problema tarp valstybių narių, komisijos ir kitų yra e, irgi neipatingai gerai išspręsta mano nuomonė. Bendra strategija, tas dokumentas, kurį pateikė e, vyriausiai galiotinė yra svarbus dokumentas, tai galbūt atvers naujų galimybių politiniai diskusijai dėl Europos gynybos ir saugumo sistemos. Tačiau e, neturime tokio europinio karinio instrumento, kuriuo galėtume greitai pasinaudoti. Istorija e, tos e, bendros mūšio grupės, tų kovinių pajėgų yra, man atrodo, irgi labai aiški mums visiems. Sunku e, kalbėti šiandien apie Europį, e, Europos Sąjungos armiją. Tokios nėra. Todėl lieka NATO alternatyva. Ko gero taip yra lengviau ir efektyviau veikti tol, kol amerikiečiai nori čia įnešti į gynybą savo indėlį. Tačiau jeigu užsienio politika pasikeistų, pasikeis daug kas. Bet kol Amerikos politika yra tokia, kokia yra, e, yra taip, kaip yra. E, kita alternatyva e, būtų kurti Europos gynybos pajėgas. Tai galbūt iš leistų geriau užtikrinti valstybių suvereniteto gyvendinimą. Kalbant apie pram, gynybos pramonės politiką, apie technologijas ir mokslo tyrimus, galėtume pasakyti štai ką. E, turėti medžiagos yra labai svarbu, bet kurioje srityje svarbu, tai yra ir kalbant apie Europos armijos galimą kūrimą. Bet kuri karinė strategija yra žmonių ir turimų priemonių panaudojimo tinkamas mišinys. Pradinė mintis mūsų valstybių narių buvo tokia, ko gero. Ši sritis mokslo tyrimų, technologijų e, politika turėtų likti nacionalinė, taip mąstė valstybės narės. Ir turi būti valdoma neintegruotų institucijų. Tačiau iki 96 metų Europos komisija lai, e, jautė tokią pagundą imtis kontroliuoti šias rytį, šias politikas. Tačiau to padaryti nepavyko. Valstybės narės labiau pageidavo kurti tam tikras ad hoc struktūras, tokias kaip, pavyzdžiui, matėme veikė Vakarų Europos Sąjunga, veikė ginkluotosios pajėgos Vakarų Europos Sąjungos. Tiesiog matėme, kad buvo demonstruojami tam tikri ketinimai, buvo bandoma dirbti dvi šalių ar daugia šalių pagrindų, buvo įmamas į veiksmų, Buvo man bandoma numatyti ir pramonės strategiją valstybėse narėse, kuri būtų nepriklausoma ES institucijų. Pasirašus Lisabonos sutartį ir įkūrus gynybos agentūrą, mintis buvo štai kokia. Būtų galima geriau e, koordinuoti turimas priemonės ir išteklius, tačiau sprendimų prieimimas liktų valstybių narių rankose. Valstybės narės pačios, ko gero, savotiškai sužlugdė tą Europos gynybos agentūrą, nes e, neturėjo ta agentūra jokių iškeltų aiškesnių tikslų. Ir tai būtų tikrai sunku e, apie tai kalbėti. Dėl Europos komisijos reakcijos į visą tai. Europos komisija turėjo savo pradinę poziciją, kurios atsisakė ir dabar yra galimybė bendradarbiauti tarp Europos komisijos ir Europos gynybos agentūros. Tokia būtų bent jau mano nuomonė, bet aš galiu klysti, sako kalbėtojas. Mm, Situacija šiaip nėra bloga, nes valstybės narės šiaip kol kas turi tam tikrų problemų. E, gynybos reikalams skiriamas biudžetas mažėja, vis mažėja investicijos mokslo tyrimams ir pramoniai šios ryties, naudojami bendri Europos fondai šitoms reikmėms. Problema štai kokia. Tiesiog e, nėra bendros gynybos sistemos, dirbama tai tokios neaiškios ryties, kuria, kuri vadinama e, dviejopos technologijos, dviejopų technologijų sritis. Ką tai reiškia tiksliai, niekas nežino. E, na, kalbama apie daiktus, apie tokios gaminius, būtų gali, kurios būtų galima naudoti ir civiliniams, ir kariniams tikslams, tačiau reikėtų dar visą tai aiškiau apibriežti. O tai yra susiję su, su, su gynybos strategijomis, su saugumo strategija. E, Tas dviejopo panaudojimo gaminių apibrieštis yra labai plati, labai neaiški kol kas. Ir čia Europos gynybos pramonė ir technologijos turėtų būti tobulinamos. Ką būtų galima nuveikti esant tokiai padėčiai? Galima būtų įsivaizduoti, kad Europos integracija didės. bendra technologijų politika būtų vystoma ir būtų valdoma ši pramonė integruotų būdu. Būtų vystoma visa eilė gebėjimų, kurie būtų Europos gebėjimai. Kai kas iš jų būtų tok, panaudojami tokiems dalykams kaip žvalgyba iš oro, iš kosmoso, e, būtų galima panaudoti kitiems tikslams tos dalykus, taip pat labai platus sektorius būtų e, kibernetinės rytis, kibernetinis saugumas, kibernetiniai visai eilė kitų dalykų ir panašiai. daug naujų technologijų ir jų integracija pareikalaus geresnių mūsų sienos priežiūros sistemų. Būtina bus užtikrinti labai aukšto lygio saugumą, kalbant apie tas zonas, kurios yra už ES ribų. Šitie visi dalykai. Yra įmanomi. Tai galėtų šiaip ar taip sukelti tam tikrų problemų, kalbant apie ES sutartis, tačiau esant tokiai padėčiai kaip dabar, ko gero būtų naudinga pripažinti, kad arba Lisabono sutartis netaikoma, arba neveikia taip, kaip reikia, kalbant apie ES gynybos sektorių. Ir reikėtų iškelti klausimą, ar toliau reikėtų išlaikyti tokią keistą struktūrą, kuri yra labai teoretinė. Galbūt naudingiau būtų e, paskatinti tuos, tą, tą vystimąsi, kuris jau vyksta atsižvelgti į tai, kas jau yra įvykę, galbūt reikėtų įtraukti Europos gynybos agentūrą ir Europos komisiją ir paskatinti tęsti darbus kartu su kitais. Tarp įvairių direktoratų e, kol kas yra pernelyg daug konkurencijos, todėl klausimai nesprendžiami taip, kaip reikėtų. Dėkoju. Thank you, profesor Silvestri. Ačiū, profesoriu Silvestri. Ir dabar žodį perdodu ponui Olivier de France iš Prancūzijos tarptautinių ir strateginių tyrimų instituto. Iš tiesų tai yra Europinis institutas, tiesiog vadinamas Prancūzijos institutu. Ačiū už man suteiktą žodį, sako kalbėtojas. Iš tiesų visuomet e, labai didelė garbė dalyvauti jūsų diskusijose, tad visų pirma norėčiau padėkoti už kvietimą, nes tai tikrai didžiulė garbė. Manęs paprašė pakalbėti apie e, saugumo ir gynybos bendrą politiką. Ir kalbant apie šią e, politiką, galima ją būtų palyginti su didžiulė lazanija. Turiuomenį tai, kad ši politika ganėtinai netvarkinga. Yra keletas susluoksnių, kurie aiškiai matomi, tačiau iš išorės tarsi ir neaišku, ar tai yra vegetariška lazanija, ar, tai, ar kažkokia kitokia lazanija. Štai praėjusią savaitę dalyvavau konferencijoje Briuselyje apie įvairius e, globalius iššūkius susijusius su saugumu ir gynyba. Ir toje konferencijoje taip pat labai buvo neaišku, e, kokį vaidmenį vaidina ta bendra saugumo ir gynybos politika ir kur ją reikėtų padėti. Nes viena vertus galima kalbėti apie gynybą per vis, per bendrą e, saugumo ir gynybos politiką, nors jau praėjo daugybę metų nuo to, kai buvo pasirašytos e, e, sutartys, kuriamis buvo ši politika įsteigta. Tačiau ir toliau ta, tas lazanijos principas išlieka ir labai neaišku, ar mes kalbame apie karinius veiksmus, ar apie civilinės operacijas ir panašiai. Tad sakyčiau, kad bendra saugumo ir gynybos politika šiandien yra labai neaiškiai suformuota. Galima būtų panaudoti dar vieną metaforą ir palyginti šią politiką su Rubiku kubiku. Žinote, kad ten taip pat yra keletas skirtingų spalvų, skirtingų spalvų kubelių. Ir čia vėlgi yra pajėgumai, yra e, išlaidos, strateginės, e, strateginiai klausimai, politiniai klausimai polit... ir taip pat instituciniai aspektai susijęs su Lisabono sutartimi. Taip pat nepamirškime Europos vertybių, interesų ir kitų aspektų. Ir visa tai patenka į tą rubiką kubiką. Ir šios visos e, dalis e, keičiasi, jų tarpusavio santykis keičiasi, kaip kad lik judintume Rubiką kubiką. Taigi, e, kiekvieną kartą pajudinus vieną iš šitų dalių keičiasi ir e, kitos dalis ir jų užimama pozicija. E, štai galime e, pasiremti anglosaksiškų šalių mm, poziciją. Ji yra pragmatiška. E, Vokietija labiau remiasi instituciniu požiūriu. Norima daugiau struktūrinio bendradarbiavimo ir siekime nustatyti bendrą bendradarbiavimo pagrindą. Taigi, šitame Rubiko kube yra daugybė sluoksnių, vieni yra matomi, kiti netaip matomi ir jie visi e, yra svarbus, kalbant apie bendrą saugumo ir e, gynybos politiką. Visų pirma, reikėtų nustatyti, e, kuriuose srityse yra pasiektas konsensusas, ar yra susitarama dėl operacijų, dėl pajėgumų, ar valstybės labiau pasiruošusios E, dalinti strateginius įsipareigojimus, ar yra politinė virtis, e, e, politinė, politiniai norai. Taigi, jeigu bus politinė valia, tuomet galima bus pradėti bendradarbiavimą pajėgumų srityje, tuomet pereiti prie kitų sluoksnių ir bet kokiu atveju nuo kažko reikia pradėti. Tad e, jeigu visų pirma išanalizuosime, kokie yra mūsų pajėgumai, puiku, galbūt e, galime pradėti nuo e, regionų pozicijos, nuo atskirų šalių pozicijos ir ką jos mano. Tokia analizė taip pat naudinga. Svarbu, kad ta mūsų atliekama analizė paskatintų didesnį bendradarbiavimą. Jeigu e, parengsime kažkokią bendrą Europos strategiją, tai taip pat yra gerai, tačiau svarbu tą strategiją ir įgyvendinti ir įtraukti bendrą saugumo ir gynybos politiką į tą strategiją. Taigi turiuomenį tai, kad reikia e, nuo kažko pradėti, e, pasimti vieną Rubiko kubo dalelę ir nuo jos pradėti. Tačiau yra vienas aspektas, kurio galbūt jūs nen, nenorite girdėti, tačiau reikėtų jį pabrėžti. E, Turiuomenį institucinį aspektą. Šiandien e, politinės problemos sprendžiamos institucinėmis priemonėmis, tačiau mano manimu toks požiūris nesėkmingas. Visų pirma, reikėtų e, investuoti E, į kitas sritis, nes dabartinis institucinis požiūris ir e, investicijos šioje srityje e, nieko gero net neš. Paradoksalu, nes atrodo, kad Lisabonos sutartimi tarsi buvo numatyti, numatytos priemonės, kaip įgyvendinti bendrą saugumą ir E, gynybos politiką. Tačiau e, šios priemonės nebuvo panaudotos ir konsensuso nebeliko. Vienas iš e, garbingų šio komiteto narių, tai yra Arno Danžanas, vieną kartą yra pasakęs, kad e, Lisabono sutartyje yra viskas, ko mums reikia, tiesiog reikia ją įsiskaityti. Tačiau iš tiesų problema ta, kad nors mes turime visas priemonės, nėra konsensuso, kuris pagrįstų e, Lisabono sutarties taikymą, tad būtent tą konsensusą turime atkurti. Štai paimkime 44 Lisabono sutarties straipsnį. Mm, galime visi jį perskaityti, aš asmeniškai nesu tikras, kad e, gerai suprantu, apie ką ten kalbama. Jeigu, man atrodo, kad ten kalbama apie ad hoc bendradarbiavimo galimybės. Tačiau e, tokiu atveju, mano nuomonė, nereikia visos ES pritarimo. Tad e, mano pasiūlymas būtų daugiau pasižiūrėti, kokia yra E, esmė, ko mums iš tiesų reikia ir būtent tam skirti visą turimą politinį kapitalą ir investicijas. Tad išsprendę politinės problemas galėsime imtis ir kitų problemų. Mano manimu, reikia visų pirma kovoti tose srityse, kur galime gauti daugiausia naudos E, visų pirma sukurti. Nes, e, pavyzdžiui, nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas šita priemonė e, šiandien mums nėra labai naudinga. Tad tenka pripažinti, kad šiandien dar e, yra daug kas ne, nepasiekta. Ir daugybei e, ES principų iškilo grėsmė, turiuomenį judėjimo laisvės, demokratinius principus. Yra daugybė politinių susiskaldimo atvejų. Tad mums reikia bendros politinės ES vizijos. Būtent jos šiandien ir trūksta. Visi turime susitarti dėl to, kas turi būti padaryta ir kaip turime veikti. Ir mano manimu, šita užduotis yra ilgalaikis iššūkis. Kalbant apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, visos šalis turi suprasti, kad plaukia vienu laivu. Kitaip tariant, reikia bendro e, sutarimo. E, štai e, neseniai buvo pradėta renkti e, baltoji knyga dėl gynybos. Žinau, kad komisija labai stengiasi parengti šį dokumentą, tačiau šiandien iš gynybos ministerijų, iš Niderlandų ir kitų valstybių ir institucijų girdisi daug nerimo Tad e, vėl reikėtų pagalvoti, kaipgi e, šią idėją reikėtų įgyvendinti ir kodėl iš pradžių šitą idėją, kuomet ją iškėlė Europos parlamentas, nepasiteisino. Tad ar tikrai reikėtų pradėti nuo baltosios e, knygos? E, galbūt e, nereikėtų daryti tokio didžiulio spaudimo, e, o tiesiog leisti e, Europos, Europos vadovų tarybai e, atsisakyti šios idėjos. E, taip, iš tiesų šiandien sunkus laikai, 20, 28 valstybės narės, įvairūs rinkimai Vokietijoje ir kitose šalyse, tačiau situacija nepasikeis, sunkumų visuomet bus. Tad Mes turime pagalvoti, kaip Europos parlamentas ir Europos komisija, Niderlandai gali e, pas, įtikinti Europos vadovų tarybą ir Junktinę karalystę įsitraukti į diskusijas e, šioje srityje. E, Šiuo atveju norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į 42 e, mm, straipsnio 7 dalį ir 222 straipsnį. E, turėtume taip pat e, juos panalizuoti ir pagalvoti, kaip tiksliai juos galima būtų pritaikyti. Taip pat norėčiau padaryti ir mokslinį įnašą į e, šias mūsų politinės e, diskusijas. Galima būtų sukurti priemonę, e, tiksliau tokia priemonė jau yra kuriama, kaip paskatinti diskusijas platesniu lygiu. Galbūt ši priemonė padės paskatinti ir diskusijas dėl saugumo ir gynybos politikos. Šis, ši priemonė bus skirta e, priimti geresnius strateginius e, sprendimus. Tai yra tam tikras e, žemėlapis, iš kurio mes galime matyti, kokia yra kiekvienos valstybės narės pozicija ES saugumo ir gynybos politikos atžvilgių ši priemonė, šis žemėlapis paremta informa, e, informacija gauta iš visų 28 valstybių narių. Ši priemonė yra mano kompiuterėje, tad po minutės galėsiu ją jums parodyti. štai. Galime paimti vieną pavyzdį. Kągi visos valstybės narės galvoja apie partnerystę su Rusija. Užtenka paspausti mygtuką. Ir štai matome, kad Rusija jau lyg ir pasiruošus bendradarbiauti. Taigi štai matote, kokia yra ES valstybių politika e, Rusijos atšvilgių. E, ši informacija gauta iš strateginių dokumentų. Štai matome, kokia yra Danijos politika. E, ir matote, kad prie E, Estijos nieko nebuvo įrašyta, o Italijoje, aš tai e, galbūt, kiek žinau, neseniai buvo parengtas dokumentas e, šio klausimu, tad jis taip pat neįtrauktas į šią sistemą. Iš viso yra 160 punktų aptariama. Tai yra susijęs su, su saugumo klausimais. Galime matyti, ką ES valstybės mano apie nacionalinės grėsmės, kibernetinės grėsmės, e, nacionalinės politikos iššūkius. Štai matote terorizmo lentelę ir kokia yra kiekvienos valstybės pozicija. Taip galite matyti, e, kokie yra panašumai ir kokie yra skirtumai tarp valstybių narių, e, kurios valstybės formuoja vieną frontą, kurios formuoja kitą. Tad e, ties kiekviena valstybė jūs turite santrumpą, kur yra aprašoma nacionalinės politikos strategija, koks yra piliečių požiūris, kaip yra, ką piliečiai mano apie saugumo ir gynybos politiką. Ir tokią informaciją galite gauti apie kiekvieną valstybę narę. Na, e, ši priemonė dar nėra visiškai galtinai sukurta ir nėra kažkoks stebuklas panacėja, kuri mums padės uh, įtvirtinti e, bendrą saugumo ir gynybos politiką, tačiau e, taip jūs galite susidaryti geresnį įspūdį apie tai, kokia yra dabartinė situacija ir tuo pagrindu tęsti diskusijas. Ačiū. Egelainen. Ja, äh, danke, Herr Vorsitzender. Sehr interessante. Dėkuoju, pirmininkė. Labai įdomios temos, įdomus pristatymai, rodantis, kaip galime pasinaudoti Lisabono sutarties potencialu bendrosios užsienio ir saugumo politikos srityje. Bet be abejo, tai yra darbas, kuris toli gražu nėra baigtas. ES daro pažangą žingsnelis po žingsnelio. Ir jeigu pažvelgsime į visas krizės, esančios aplink Europos Sąjungą, tai pamatysime, kad tikrai Europos Sąjunga juda nepakankamai greitai, dažnai netgi per lietai bus kontekste. 28 valstybėse narėse jau stebime skirtingus greičius įgyvendinant euro įsivedimo politiką Šengeno zoną. Taigi tikrai būtų keista, jeigu bendrosios užsienio saugumo politikos srityje visos 28 valstybės narės judėtų vienodai, bet galėtų būti valstybių klasteriai arba dauguma valstybių narių galėtų veikti iš vien. Tai aišku, nėra gal pats geriausias variantas, bet jeigu geresnio nerandame, tai galbūt taip reikėtų elgtis. Nors sutartise buvo numatytos kitokios nuostatos. Bet dabar matome, kad tikrai nelengva e, pasiekti vienodos pažangos visose 28 e, narėse. Pone Spinelį kalbėjo apie demokratinę priežiūrą bei kontrolę. Taip nėra lengva, kad visos 28 šalis vienbalsiai balsuotų bus klausimais arba kvalifikuotos daugumos būdu nubalsuotų. Europos parlamentas yra ta institucija, kuri užtikrina demokratinę ES veiksmų kontrolę. Ir klausimas, kurį dar reikia išspręsti, tai yra būtent ar Europos parlamentas turės galių priimant sprendimus BUPS srityje. Pavyzdžiui, Vokietijos Bundestagas tokią kompetenciją turi, Europos parlamentas ne. Taigi šitą klausimą reikia dar aptarti. Vienas iš pranešėjų kalbėjo apie vyriausiosios įgaliotinės darbą. Teigėte, kad jai reikėtų prevencinių įgaliojimų spręsti svarbus klausimus. Bet ponia Mogerinė turbūt ir pati gali to pasirūpinti. Kaip matome, ji dabar rengia strateginius dokumentus, Jį prisideda rengiant baltąją knygą, taip pat e, strateginį dokumentą dėl Kinijos. Pone Ešton to nedarė, jie laukdavo įgaliojimų iš 28 valstybių narių. Ir aš manau, kad e, tas prevencinės galės vyriausioji įgaliotinė pati savo pasiemė. Ir ji galėtų netgi įgalioti valstybės narės imtis tam tikrų veiksmų, aš ir to pageidaučiau. Ponas Silvestris kalbėjo apie tai, kad reikėtų vidaus rinkos skirtos ginklavimuisi ir gynybai. Tai buvo planuojama sutartyje, bet mes patys nesugebėjome atlikti ar, ir susitarti dėl bendrų, dėl to, kaip bendrai įgyvendinti tas nuostatas bet būtų galima pasigilinti į šitą klausimą, nes dabar kaip tik tam tinkamas laikas. Ponas Galeris, ačiū. Aš kaip tik sureaguosiu paskutinį jūsų pasisakymą. Nuo 2011 metų yra bendroji rinka e, ginklams ir ginklavimuose priemonėms. Bet e, matome, kad tas straipsnis, kuriame tokia galimybė numatyta, yra naudojamas kaip tik sustabdyti e, europinio lygio viešosius pirkimus, nes čia nacionaliniai interesai yra ypatingai ryškus. Tad galbūt vyriausiai įgaliotinė turėtų pasigilinti į tai, kaip iš tikrųjų yra, arba galbūt vidaus rinkos reikalų komisaras galėtų tuo pasirūpinti. Nes čia juk yra politinės valios klausimas. ir tą politinę valią reikia paversti praktiniais veiksmais. Taip pat buvo paminėta dar baltoji knyga. Buvo teigiama, kad Europos parlamentas e, sprendimus priima pakankamai ilgai o, ir kad reikia sprendimus suderinti su politinėmis gairėmis. Be abejo, taip. Ir Niderlandai pirmininkausiantys kaip tik ketina e, šitą klausimą iškelti dar kartą. Bet e, tokiam klausimui išspręsti prireiks tikrai daugiau negu šešių mėnesių. Taigi pati vyriausiai galiotinė turėtų imtis šito klausimo. Ir mes turėtume aiškiai formuluoti tokį pageidavimą, kad mes norime to ryšio ir turime tą padaryti čia parlamente. Jungtinėje karalystėje niekada nebūna tinkamo laiko pasiūlyti glaudesnį bendradarbiavimą ES, nesvarbu, ar yra planuojamas referendumas ar ne. Tai manau, tas referendumas neturėtų mūsų atgrasyti. Tik tiek, kad dabar yra pakankamai finansiniai suvaržymai, bet jie kaip tik galėtų pasitarnauti kaip uh, paraginimas ar paskata glaudžiau bendradarbiauti. Taip pat buvo minėta struktūriškas bendradarbiavimas. Čia galėtume laikytis minimalistinio požiūrio. Galima būtų nustatyti, kad minimum dvi valstybės narės gali suvienyti savo išteklius ir pasikviesti vyriausiai galiotinę e, tam, kad taryboje galėtų balsuoti dėl vieno ar kito pasiūlymo kvalifikuotą balsų daugumą. Bet kaip ekspertai vertintų tokį principą? Kiek valstybių narių jūsų nuomonė turėtų susivienyti tam, kad politika ar jos sritis būtų gyvenama veiksmingai? Ar turite kokį nors minčių ar pasiūlymų? Toliau. Dėl sėkmės atveju. Na, iš tiesų visada lemiamas faktorius yra politinė valia. Ji nulėmė, ar pasiekima apčiopiam rezultatų ar ne. Nesvarbu, ar kalbame apie tyrimus e, gynybos srityje ar ginklavimosi klausimus. Ir ten ir ten pagrindinis principas toks pat. Bet aš manau, kad tas darinys komisija, taryba ir EIVT, dirbantis iš vien su Europos parlamentu, galėtų būti tikrai naudingas. Europos parlamentas, aišku, negali primesti vienu ar kitų sprendimų, bet jeigu komisija ir išorės veiksmų tarnyba teikia kažkokį pasiūlymą, tuomet tai jau reikštų tam tikras spaudimą valstybėms narėms, kurios e, šiek tiek spardosi. Taigi aš manau, ir turime galvoti apie tai, kaip padidinti integraciją, nes dabar yra irgi tam labai reikali, teisingas laikas. Ponas Van Orden, dėkui pirmininkė, labai įdomus pasisakymai. Ir aš norėčiau tiesiog sušukti aleliuja. Vienas pasis, iš kalbėtojų e, labai teisingai kalbėjo, ypač savo pranešimo viduryje. Iš esmės skiriasi mūsų nuomonės ir visos mūsų diskusijos dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos, bendrosios saugumo ir gynybos politikos visą laiką grįžta prie tų nuomonių skirtumų. Iš esmės, klausimas yra, kasgi yra Europos Sąjunga. Viena vertus turime tokį integruotos, integruotų Europos valstijų ideologinį modelį. Kai kurios valstybės nori, kad ES eitų tą kryptimį. Ir tada reikėtų bendrosios užsienio saugumo politikos, bendrosios saugumo ir gynybos politikos su viskuo, kas joms priklauso. Būtent bendras gynybos biudžetas, bendri viešieji pirkimai ir panašiai. Galima ES vertinti kaip e, labai pragmatinio pobūdžio organizacija, kuri tiesiog nori sukurti papildomą vertę ten, kur tai yra įmanoma. Ir uh, tokio požiūrio laikosi Britai ir kai kurie kiti, aišku, su išimtimis. Tokio požiūrio jie laikėsi nuolat. Ir gynybos politikos srityje ponas De France buvo visiškai teisus. Kodėl mes raginame jau nusibaigusi arklį? Kodėl mes nebandome padaryti tai, ką galime patys? Nereikia, kad Europos Sąjunga e, dalyvautų koordinuojant gynybos e, pra, pramonės projektus. Valstybės narės ir pačios gali tą padaryti. Ir didelės įmonės veikiančios valstybės narėse gali tą padaryti. Jos gali parengti sėkmingus bendrus projektus. Tam nereikalingas ES dalyvavimas. Nereikia, kad ES kištusi į gynybos reikalus. Nei vienas iš ryto pranešėjų nepaminėjo NATO, tas žodis nebuvo nei sykio ištartas. O juk tai yra gynybos organizacija veikianti kuo puikiausiai. Aš suprantu visus jūsų argumentus apie tai, kad JAF praras susidomėjimą mumis ir panašiai. Be abejo, ES turi nuveikti daugiau bet tai nereiškia, kad mes turime sukurti kažkokią alternatyvę struktūrą. Tiesiog visos demokratinės valstybės turėtų susėsti prie vieno stalo. Kai iškyla krizė, turime susėsti kartu su JAV prie vieno stalo ir nuspręsti, kuri, kas įdės pagrindinės pastangas. Ir nereikia klausinėti, ar visą laiką turi vadovauti Europos Sąjunga. Jeigu reikia, taip, ir NATO kontekste galime tai padaryti. Bet dabar, ką mes čia matome, tiesiog ideologinį idėjų e, derinį. Ir, bet yra nusprendžiama, kad ne, tų minčių nenagrinėkime jau esančiuose formuose, sukurkime kažkokį kitą. Manau, pasarosius 15 metų nuomonė yra tokia baigi, nulipkime nuo tų savo arkliukų ir susitelkime į tas rytis, kur mūsų bendras darbas būtų naudingas. Papildykime NATO veiklą, sukurdami papildomus instrumentus ir panaudodami tuos instrumentus, kuriuos ES jau yra sukir, sukūrusi, sprendžiant krizės, čia turiuomenyje ir civilinius e, instrumentus. Ir aišku, krizės sprendimas nebuvo labai sėkmingas iki šiol, bet jeigu mes sugebėtume tą padaryti ir patobulintume tas civilinės srities priemonės, tai tikrai būtų puikus papildinys. Ir man atrodo, reikia tikrai nebesistengti sukurti ideologinės valstybės pavadinimu Europa. Dėkui. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte mich ein... Dėkoju. Pone Lūzink. Aš taip pat norėčiau susitelkti labiau prie to aspekto, kurį jau minėjome ne kartą šiandien. E, būtent parlamentų teisės dar yra tokios neipač išplėtotus. Diskusija, mano supratimu, per nelyg aptaki. Ponas, ponas Laitens sakė, kad turėtume apie tai diskutuoti, kad turėtume kelt klausimą. Jeigu taip būtų, mano supratimu, viskas kryptų štai kokią linkme. Turime kontrolės institucijas ir kartais nacionalinė ta kompetencija šiek tiek mm, trūdo kurti bendrą sistemą. Ir apskritai parlamente apie tai nekalbama, bet dažnai e, nekalbam apie tuos pakeitimus, kurie yra būtini Parlamento kompetencija turėtų plėstis. Reikėtų pasakius A ištarti ir B, tačiau kol kas taip nėra. O kol kas keliami klausimai, tačiau sprendimų prieimimo srityje kompetencijos trūksta. Ir reikėtų, kad šis parlamentas galėtų būti kompetentingas ir priimant sprendimus. Diskusija turėtų krypti būtent tą kryptim labai ryštingai, labai aiškiai ir Tai tiesiog neturėtų būti ta diskusija, kuri pasibaigia be rezultatų. Nes ir Vokietijoje pastebama dažnai, kad parlamentinė diskusija nebetenka prasmės, nes sprendimai po jos nepriimami. Norėjau išsakyti dar vieną pastabą. Ir norėčiau grįžti prie vykstančios diskusijos dėl to, kas vyksta saugumo ir gynybos reitie. Tai, kas ten vyksta, tai yra pasikartojantis dalykai. Apie tai diskutuojama dažnai, dažnai apie tą patį, kalbam apie lankstesnį finansavimą ir taip toliau ir panašiai. Lisabono sutarties pagrindų dabar keliamas toks argumentas, sakoma, kad draudžiama iš ES biudžeto E, draudimai skirti lėšas karinė pramonė nėra taikomi tam tikroms sritims. Mokslo tyrimams ginklavimuose srityje neva galima tokias lėšas skirti. Štai dabar turime e, tam tikrą darbo grupę, kuri e, ginklavimuose srityje rengia tam tikrus siūlymus mokslo tyrimams. Tačiau tą grupę sudaro žmonės, kurie e, atstovauja gynybos pramonė. Yra įvairiausių ekspertų, tačiau nei vieno grinai civilinio, demokratinės institucijos ekspertų. Ar tai nėra tam tikras pavojus? Ar darbo tvarkė nelems tie žmonės, kurie galiausiai turės naudos iš to? Buvo iškeltas ir dar vienas klausimas. bals, sprendimų prieimimas daugumos balsais. Galvome tikrai apie labai keistą sritį. Buvo įdėktas skatinimo fondas, taip pat nuspręsta struktūruotą bendradarbiavimą skatinti. Tai pasakyta Lisabono sutartie, tai labai keista, nes tai yra tas rytis, kur iki šiol buvo pasiekta mažiausiai konkrečių rezultatų. Ar manote, kad tai yra susiję tarpusavyje, ar tai susiję su konsensuso principu? Ir kokios būtų išvados, kurias jūs esate padarę šioje srityje? Ir laiko trūksta, galėčiau paminėti dar daugelį sričių, tad apibendrindama norėčiau pasakyti štai ką. Konkrečiau norėčiau išgirsti apie solidarumo nuostatą. 200 22 straipsnis tai yra, kur kalbama apie darbo metodą. Karinių priemonių panaudojimas ES teritorijoje čia minimas arba už ES ribų. Tai turėtų būti įmanoma, sakoma, tik e, nelaimingo atsitikimų katastrofo ateis. Kokio pobūdžio tai turėtų būti katastrofos ar nelaimingi atsitikimai. kurias galėtų sukelti žmogus, pavyzdžiui. Ar galėtumėte apibriežti, kas tai galėtų būti ir kur, kur yra tokio apibrėžimo ribos? Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi tą diskusiją. E, iš tikrųjų, džiugu, kad kalbama apie gynybos sektoriaus kryptį Europos Sąjungoje, kad kalbam apie bendradarbiavimą gynybos srityje. Mano šalyje irgi ta diskusija labai gyva. Ir Lisabonos sutartis, sakoma, netaikoma, bent jau netaikoma gynybos srityje. Viskas, kas susiję su tuo, yra pasakyta Lisabono sutartyje ir tą reikėtų taikyti, bet taip kol kas nėra, prisipažinkim sąžiningai. Yra daug skirtumų, susiskaldimų Prancūzija, e, Vokietija, e, e, Jungtinė karalystė labai skirtingai žiūri į gynybos klausimus, o skirtingai negu Švedija, Austrija ar kurios kitos valstybės. Ir mm, tuo tarpu visi turėtume dirbti vieną darbą ir tą patį. Valstybės narės bando plėtoti savo gynybos sistemas, tai reikėtų sustarti prie to, kas yra esminis ir ko reikėtų pirmiausia. Sirija, Irakas, Libija. Kokia ten situacija? Tuo klausimu irgi jokios bendros strategijos nėra. E, taigi, vis, į visas pusės žiūrima labai skirtingai. Gal galėtumėt pakomentuoti, kokie galėtų būti to rezultatai? Oui, merci, Dėkoju, ponė pirmininkė sako ponas Šalhauser. Norėčiau reaguoti į tai, ką sakė kolegos ponas Karver ir ponas Van Orden. Būdamas jaunas, svajojau, kad būtų sukurta bendra Europos gynybos sistema. Prancūzija norėjo tokios sistemos, galėjo taip ir būti. Galiausiai buvo dar Rusija Europoje ir viskas. Ir viskas ir teko grįžti į realybę. Manau, kad kolegos Britai yra teisūs. Aš nepritariu jų nuomoniai dėl NATO, aišku. Esu už savo šalies, remiu savo šalies atsitraukimą iš NATO. Tačiau iš esmės reikia suvokti štai ką. Kaip galima kurti Europos politiką, jeigu e, situacija nėra valdoma? Netgi gynybos politika Junktinė karalystė nėra nepriklausoma. Kas turi, e, pavyzdžiui, povandeninių laivų? Prancūzija, Junktinės karalystės tie laivai nėra nepriklausomi. Tad štai, ir jeigu e, amerikiečiai gali mūsų lėktuvams sus, sutrukdyti skraidyti, tai įsivaizduokit, kiek esam nepriklausomi. Grįžtu prie tos e, pačios minties. Esu už sinergiją tam tikrą, kai galima vieniems kitus papildyti, kai atsiranda gebėjimai tuos tą papildomumą sukurti, bet neįsivaizduokit, kad tokia šalis, kaip Prancūzija, leis diktuoti e, tam tikrus sprendimus kitoms valstybėms, net jeigu tų valstybių būtų dauguma, lygiai taip pat Junktinė karalystė. Ir rezultatas bus koks. Atsiras gal grupelė mažų šalių, kurios bandys vykdyti Europos politiką e, remdamosi kažkokiais praeities prisiminimais bet jų gynybos politika yra susijusi su nacionalinė politika, susijusi su tarptautiniais interesais. Tad būkim realistai, pabandykim siūlyti ES lygmenių kažkokius įmanomus dalykus, kažkokią pridėtinę vertę. Tačiau, kaip sakė kolega Van Orden, nustokime laikytis ideologinio kažkokio požiūrio, kuris nieko naujo ir nieko teigiamo netneša. Mr. Epitideus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζώτης πόνου επιτελέους. Ačiū. Ačiū už šią galimybę diskutuoti tokią rimtą temą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką paminėjo komisijos pirmininkas Junkeris, turiuomenį ES armijos sukūrimą. Jeigu pasižiūrėjau. E, net jeigu egzistuoja teisinių ir politinių kliūčių, norint sukurti bendrą saugumo ir gynybos e, politiką, mano manimu, e, ta ES armija šiandien atrodo kaip idealas ir e, nėra jokios praktinės naudos. E, mano manimu, reikėtų elgtis praktiškai. Štai buvo paminėtas NATO pavyzdys e, ir penktas straipsnis, kuris leidžia valstybėms gintis kartu, jeigu viena valstybė yra užpuolama. Tai yra NATO nuostata. Tad Aš sakyčiau, kad mes savo ruoštu turėtume taip pat e, įvertinti, kokios yra bendros grėsmės, ar, pavyzdžiui, tą grėsmę kelia Rusija ar e, Kinija ir e, nuspręsti, kaip tokiu atveju elgtis. Taip pat e, kitas dalykas, reikia bendradarbiauti su e, mano minėtomis su užsienio partnerėmis tiek Ukrainoje, tiek Sirijoje, sprendžiant ten vykstančias krizės. Nes e, kyla klausimas, ko iš tiesų mes norime, ar bendradarbiauti, ar ruoštis gintis nuo tų didžiųjų šalių. Tad e, turime pagalvoti, kas vyktų, jeigu kažkuri šalis būtų užpulta, e, kokios būtų pasiekmes mūsų kaimynėms. E, štai šiandien matome, kad mūsų kaimininė šalis šiandien naudojasi mūsų sukurta sistema ją pažeid, ir ją pažeidinėja. Tad kaip galime paskatinti jaunuolius aukoti savo gyvybę ir tarnauti ES kariuomenėje, jeigu tam jaunuoliui atrodo, kad jo pačio šalies niekas neapgins. Tad mano manimo, ES armijos sukūrimas nėra realistinė idėja. Tad turime E, remtis mintimi, jog gynyba yra kiekvienos šalies nacionalinis reikalas ir galbūt tuomet pagalvoti apie nacionalinių armijų stiprinimą. Būtent tai būtų e, kelias, kad galėtume mm, užtikrinti stiprų tarp, e, tarpusavę bendradarbiavimą. To ES armijos sukūrimas mums nepadės padaryti. E, taip pat reikia vystyti e, gynybos pramonės e, strategiją ir politiką ir taip pat apsvarstyti ten kylančius iššūkius. Ačiū pirmininkė, sako ponelio Mary. Norėčiau padėkoti ekspertų įnašų į šias diskusijas, kurios e, tikrai labai įdomios. Sakyčiau, kad e, tai e, vienas iš įdomiausių ir naudingiausių debatų. Kai kurie sako, kad bendra ES ir gynybos politika neturėtų veikti. E, šiuo atveju turima omenyje ES kariuomenės nesukūrimą. Tačiau kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad ES tokiu būdu atsisako galimybės būti e, pasaulinė lyderė. Mes atsisakome galimybės priimti svarbius sprendimus. Mes tokiu būdu taip pat atsisakome galimybės vaidinti lyderės vaidmenį ekonominėje srityje, nes šiandien politinė e, ir gynybinė gale turi įtakos ekonominiai įtakai įvairiose rinkose. Tokiu būdu mes taip pat e, atsisakome galimybės apsiginti e, tarptautinėje konkurencijos rinkoje. Šiandien ne viena šalis veikdama po vieną, net kelios šalys kartu neturi galimybės išlaikyti savo vidinę e, rinką, nes nepamirškime, jog JAV, Kinija ir Rusija, o ateityje ir Indija yra didžiosios ekonomikos e, valstybės. Taip pat mes rizikuojame atsisakyti savo pareigos ginti ES piliečius. Nes visiems piliečiams šiandien iškilusi ta pati grėsmė. E, šiandien pasaulinė padėtis kaip niekad pavojinga. Pastaraisiais metais įvairiose šalyse vyko represijos ir konfliktai, tačiau šiandien tie konfliktai išsiplėtė, jie vyksta Afrikoje, artimuosiuose rytuose, kitur iškilo Daesh grupuotė, kitos grupuotės ir visos šios grupuotės susi, e, nusitaikusios į mūsų piliečius ir į mūsų turtą. Ar, argi manote, kad nors kuri šalis galėtų atsilaikyti viena? Buvo daug kalbama apie NATO. Aš pati e, daug dirbau NATO dėrybose. Tačiau mano manimu, nereikėtų pamiršti, kad šiandien JAF e, daug, daug daugiau dėmesio skiria Azijos problemams, o ne Europos Sąjungos problemams. Be to, e, JAV dažnai skundžiasi dėl to, kad ES per mažai skiria dėmesio ir investicijų į gynybos sritį. Aš taip pat dalyvavau dėrybose, kuriuose JAV grasino e, išstumti ES iš e, NATO tam tikrų sričių, jeigu ES nepadidins savo įnašo. Tad aš tokiu būdu bandau sureaguoti tai, kas buvo su, pasakyta šiandien ryte. Kitas svarbus aspektas yra finansinis. Jeigu tik dvi ar trys šalis dės pastangas apsaugoti savo piliečius, to nepakaks E, šiandien daugybė šalių prašo apsaugos, nors pačios e, prie tokios apsaugos ir jos finansavimo neprisideda. Tad būtina keisti susiklošiusią padėtį ir turime užtikrinti, kad net ir mažos e, valstybės narės investuos į gynybą priklausomai nuo jos BVP. Tokiu būdu įnašas visų valstybių narių bus vienodas. Tad mano manimu, kad būtent šį klausimą svarbu kelti ir jį spręsti. Nes, kaip matote, viskas iš tiesų yra susijęs su politinė valia ir politiniu noro buvimu ar nebuvimu. Mes daug kalbame apie vertybės, tad turime užtikrinti, kad tas, tos vertybės bus ginamos e, taip pat ir bendros saugumo ir gynybos politikos rytyje. Grazie. Eh, non vorrei che la. Aš manau. Ačiū. Ponas Panzerė. Na, nenorėtųsi, kad e, susidarytų įspūdis, jog mūsų diskusijos uh, E, visiškai netitinka bendros saugumo ir gynybos politikos e, e, tikslų ir ten vykstančių diskusijų. Prisimenu, kas buvo kalbama prieš 50 metų, buvo sakoma, kad iš tiesų nėra amžinų priešų, išlieka tik uh, kiekvienos šalies interesai. E, ta sakinį vėliau atkartojo ir Šarlis Degolis. Manau, kad šiandien mums reikėtų į situaciją pažvelgti kiek kitaip. Tiesa ta, kad šiandien kai kurios valstybės narės dar nesupranta, jog pasaulis labai pasikeitė. Dėl to Europos e, lygiu dažnai diskutuojame dėl to, ar iš tiesų reikėtų didesnio suverenumo e, saugumo ir gynybos politikoje ir kita vertus tuo pat Europos, e, Europos Sąjunga kaltinama, kad ji nepakankamai aktyvi tarptautinėje scenoje, taigi yra tam tikras prieštaravimas tarp šių dviejų pozicijų. E, mano manimu, galime laikytis kito požiūrio, juk pasaulis keičiasi Mano manimu, šiandien e, JAF e, vaidmuo humanitarinėje srityje sumažėjo, tad atsirado tam tikras e, sritis, kuria, kurioje kita valstybė imsis svarbesnio vaidmens. Tad tai gali padaryti Kinija arba galime padaryti mes. Kažkas vis tiek turės užpildyti tą atsiradusią spragą. Štai e, artimuosiuose rytuose vyksta e, konfliktas, tad jį kažkas taip pat turės išspręsti. Sienos buvo e, nubrėžtos, tačiau matote, kad šiandien situacija pasikeitė ir į tai reikia reaguoti. Kalbant apie Lisabonos sutartį, turime užtikrinti, kad bendra saugumo ir um, gynybos politika e, taptų veiksminga. Turime investuoti ir dirbti šią linkmę. Ir e, kita vertus, nemanau, kad e, valstybės narės turėtų atsisakyti savo suverenių teisių. Tad e, mano manimu reikėtų daugiau pagalvoti apie NATO vaidmenį ir apie bendrą gynybos politiką, e, bendrą gynybos politiką ir jos svarbą. Ilgą laiką ES ir NATO vykdoma politika dubliavosi, e, tai turėjo neigiamų pasiekmių kilo įvairių sunkumų, kalbant apie ES ir Rusijos santykius bei padėti rytinėse valstybėse narėse. Tad mano manimu, šias problemas galėtų padėti išspręsti bendra Europos gynybos politika. Ji padėtų užtikrinti ES valstybių vienybę e, pasaulio mastu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, um, I have a sort of nuanced view on all of this, a pragmatic view. Nastalokas, dėkui. Aš nors ir nenoriu, bet sutinku su panas Schaffhauser dėl vieno dalyko. Bendrosios gynimo, gynybos politikos nepavyks niekada įgyvendinti į ES, jeigu dėl jos bus balsuojama kvalifikuota balsų dauguma. Ir taip pat panas Schaffhauseris Norėčiau Jums pasakyti, kad Britanija turi savo atskirą politiką, bet nereikėtų e, visko labai su. Žvelgti labai bendrai, ponia Tečer buvo sutikusi su tuo, kad jungtinėme ES akte būtų išvardintos tam tikros gynybos nuostatos. Nepamirškime, kokios sankcijos buvo pritaikytos Rusijai po jos veiksmų Ukrainoje ir Irake, Irane. Taip pat man atrodo, kad tokių veiksmų nebūtumėm galėję padaryti, jeigu nebūtumėm visi vieningi. Čia buvo paminėtas ir Kosovo pavyzdys. Aišku, galima diskutuoti ir aš sutinku su kitais kolegomis dėl to, ar, ar tikrai mums reikia tokios didžiulės struktūros europinės, kaip kad išorės veiksmų tarnyba su visais jai tenkančiais kaštais ir struktūromis. Čia yra tas pats, kaip kalbėtumėm apie Europinę kariuomenę, bet dėje dėje, bet NATO yra ribota organizacija. Galiu Jums pateikti pavyzdį dėl Turkijos ir Kipro bendradarbiavimo. Ir aišku, NATO e, e, labai pasitarnauja ginant mūsų teritorijas, pavyzdžiui, apie Baltijos šalis kalbant, ir be to jame e, dalyvauja ir JAV, bet Nepamirškime Libijos ir Afganistano atvejų. Ten sėkmė buvo pasiekta tik tai iš dalies. Ir ES ir kitos tarptautinės organizacijos taip pat turėjo prisidėti. Ir manau, kad viena iš pagrindinių sėkmės istorijų, apie kurią mm, aš rašiau pranešimą, tai buvo kova su e, piratavimu prie Afrikos kyšulio. Buvo organizuojamos bent kelios organizacijos tuo metu ir man kariniai e, vadovai pasakė, kad kadangi Amerika negali e, oficialiai įtraukti kitų NATO nepriklausančių valstybių, pavyzdžiui, Indijos, kovojant su piratavimu, e, tai, tai parodo, kad NATO yra irgi ribota organizacija. Ir aš manau, kad taip, bendroji užsienio ir saugumo politika ir gynybos politika yra svarbi, bet čia taip pat turiu galioti nacionalinį veto. Dėkui, ponas ir ponai. Aš dar pats norėčiau porą pastabų išsakyti. Susidariau įspūdį, kad kartais problemos iškyla ten, kur jų visai nereikia. Niekas nenori įkurti nuolatinės europinės kariuomenės Ir mūsų tikslas buvo aptarti Lisabonos sutartį, jos naudą, o ne Europinę kariuomenę. Mes ne apie tai kalbame. O ta kariuomenė visai nėra susijusi su Lisabono sutartimi. Reikėtų keisti Lisabono sutartį, jeigu tą norėtume padaryti, ponė Tanokai. Nekalbėkite apie tai, apie ką mes nekalbam. Palikit savo populistinius pasisakymus namuose. Ir aš ar galėčiau pabaigti, ponė, savo pasisakymą. mes kalbame apie tai, ką būtų galima nuveikti Lisabonos sutarties rėmose. Lisabonos sutartyje pakankamai aiškiai parašyta, kad Europinė kariuomenė neturi būti įkurta. Taigi šį rytą mes šio klausimo, klausimo net nesvarstome. Ir visi, kurie mano kitaip, klysta. Labai aišku, galite kartoti, kiek tik norite, savo mintį apie tai, bet mes šiandieną svarstame ne šitą klausimą. Ir taip pat ponios Liozing argumentai. Teigiantis, kad nėra dabar demokratinių sąlygų europiniai kariuomeniai. Taip, dabar negali būti sukurta europinė kariuomenė, nes Lisabono sutartyje tokia galimybė nėra numatyta. Reikėtų pakeisti Lisabono sutartį ir numatyti e, galimybę su valstybių narių pritarimu sukurti Europinę kariuomenę. Dabar tokių sąlygų nėra, taigi nekalbėkime net apie tokį klausimą, kuris gali sukelti baimę mūsų visuomenės nariams. Prašau jūsų leisti man pabaigti. Pone, elkitės mandagiai. Aš galiu sakyti savo komentarus, kokius tik noriu, kaip ir visi kiti parlamento nariai. Aš jūs, kai savo nevykusias mintis dėstėte, tylėjau. Teskime. Prašau patilėti. Arba turėsiu išprašyti jūs iš salės, nes jūs trukdote diskusijoms. Taigi, negali būti europinės kariuomenės sukurta pagal dabartinę sutartį, bet sutartį turime išnaudoti pilnai. O sutartyje yra parašyta, kad gali būti uh, užtikrintas nuolatinis struktūriškas bendradarbiavimas. Lisabono sutartyje yra tam skirta nuostata. Ir kad tokia struktūra ar bendradarbiavimas turi būti prižiūrimas, pritaikant uh, Europos parlamento kontrolę arba valstybių narių kontrolę. Taip pat yra numatyta galimybė sustiprintam bendradarbiavimui bendrosios užsienio ir saugumo politikos srityje. Dabar tiesiog reikia, kad susivienytų tie, kurie to pageidauja. Sutartyje yra tai įgalinančios nuostatos. Ir kai kurie Junktinės karalystės atstovai yra tie, kurie nori užkirsti kelią tokiam bendradarbiavimui. Gal tai yra jų politinė nuomonė, bet aš nemanau, kad ji yra susijusi su e, nuostatomis esančiamis sutartyje, Lisabono sutartyje. Ir norintys gali bendradarbiauti. Bet jeigu leidžiama norintiems bendradarbiauti, tai turi būti leidžiama ir nenorintiems leisti kitiems bendradarbiauti tą ir daryti. Toliau dėl NATO. Žinau iš Amerikos politikų ir kariuomenės pareigūnų, kad jie mano, jog ES turi labiau bendradarbiauti gynybos klausimais, nes jie pripažįsta, kad ES yra šis tas daugiau ne vien tik tai NATO valstybės narės. 2 procentai skiriami gynybai iš nacionalinių biudžetų bus nepakankami. Net Junktinėje karalystėje šiemet buvo gyvendinta rinkimų kampanija, kur žmonėms buvo žadama, kad lėšų bus skiriama dar mažiau negu 2 procentai ir su tokiais pažadais buvo rink, laimėti rinkimai. Taigi mes turime siekti bendrumo kaip tik, bendrus tyrimus vykdyti, įgyventinti bendrus europinius viešuosius pirkimus, taip pat gynybos agentūrą reikėtų sustiprinti. Tik tai tada pasieksime tokių galių, kurios padės sustiprinti ir NATO, bet turime ir savo pajėgumus stiprinti. Nepriimtina, kaip sakė ponė Alion Mary, kad Europos Sąjunga e, gali veikti tik tai kartu su JAV. JAV labai dažnai veikia be mūsų. Ir mūsų kaiminystėje gali būti tokių atvejų, kur ES norės imtis veiksmų pati, be JAV palaikymo. Ir mes čia nekalbame tokiu būdu apie NATO galių susilpninimą. Tai yra tiesiog klausimas, dėl kurio turime susitarti demokratiškai tarp savęs. 190 milijardų eurų išleidžiama gynybai valstybėse narėse. Bet rezultatas yra katastrofiškas. Mes tiesiog švaistome mokesčių mokėtojų pinigus. Kai kurios e, valstybių narių kariuomenės viršyje savo išlaidomis biudžetą didžiuliais skaičiais. Nėra lėšų išlaikyti kareiviams Ir situacija jau darosi panaši į tą, kuri buvo šalto karo metu. Taigi mes galime veikti iš vien ir pasiekti rezultatų. Ir tokiu būdu net ir sutaupytume. Taigi man tai atrodo labai logiška. Esu labai dėkingas visiems pranešėjams, ponui Von Ondarzai ir kitiems už visus jų pateiktus pasiūlymus. Buvo išanalizuoti EIVT, e spaudos pranešimai ir vyriausios įgaliotinės pasisakymai, tikrai labai įdomus tyrimas. Ir tai patvirtino tą mano asmeninę nuojautą. Iš tiesų, mes labai dažnai darome pareiškimus, bet kai rusai ir JAV rugsėjį New York'e kalbėjo apie Siriją, kur buvome mes. Man atrodo, kad jūs apie tai kalbėjote savo pranešime. O kai uh, pažiūrėtume į vakarykštės užsienio reikalų ministrų tarybos uh, išvadas, ten tie klausimai buvo svarstomi, bet nebuvo daroma jokio spaudimo siekti pažangos ar, ar veikti stipriau. Buvo kalbama tiesiog apie hotspots centrus, apie pabėgėlių krizę, apie pabėgėlių centrus bet nebuvo kalbama apie tai, kad reikia dėti pastangas, kad baigtųsi karas. O veikdami iš vien, juk galėtume e, būti stiprus, bet apie tai nebuvo kalbama. Ir 21 C punkto pabaigoje išvadose, jeigu paskaitytumėte, tą rastumėte. Bet e, suformuoluota buvo tiesiog kaip paprasta mintis, bet ne kaip e, prievolė. Sirija pati viena taikos turbūt nesusikurs, o bet mes nesame pasirengę suteikti poniai Mogerinį įgaliojimų kaip EIVT vadoviai. Ir turbūt nesame pasirengę išdėstyti pakankamai stiprių reikalavimų. Aišku, čia turbūt viskas dėl baimės. Ir man tai kelia nerima. Kalbame apie pabėgėlių krizę Ir jeigu Europa nepademonstruos valios ir nesukurs būdo spręsti problemų priežastis, tai tiesiog ir toliau šalinsime simptomus, bet ne pačią lygą, ne jos priežastis. Na ir dar paskutinis mano komentaras dėl stipriųjų ir silpnesniųjų Švelnios priemonės veikia tik tai tada, jeigu yra žinoma, kad dar yra ir kietųjų, griežtųjų priemonių. Bet galima elgtis ir kitaip. Galima laikytis e, diplomatinių požiūrių, humanitarinę pagalbą teikti bet turi būti aišku visiems, kad jeigu reiktų, tai turėtume ir griežtesnių priemonių. Tiek noriu pasakyti ir turiu atsiprašyti, aš labai noriu, kad Britanija liktų Europos Sąjungoje, bet aš tikrai nesutiksiu su tuo, kad man būtų draudžiama sakyti tiesą apie bendrą užsienio ir saugumo politiką vien dėl to, kad E, vyks netrukus referendumas, kurio metu žmonės e, galės išsakyti savo nuomonę Junktinėje karalystėje. Ir mes tos jų nuomonės negalime sukontroliuoti. Na, laiko nebeliko mums labai daug, nes aš užsikalbėjau šiek tiek, bet norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjams, kad jie galėtų trumpai atsakyti. Galbūt e, iš kito galo pradėkime. Pone Defrans, žodis jums. Dėkoju. Labai trumpai. Norėčiau paaiškinti šį beitą dėl institucinės diskusijos. Aš manau, kad sutartie viskas yra pasakyta. E, belieka tą sutartį įgyveninti, įgyveninti Baltosios knygos reikalavimus. Ponas Mišelis Barnier rugsėjo mėnesį Europos komisijoje pasiūlė gynybos ministrams E, tam tikrus dalykus. Dauguma jų gana šiltai priemė tą siūlymą ir galbūt e, būtų galima įtraukti Europos parlamentą į diskusiją ir tuomet tai būtų puikia proga grįžti prie tų diskusijų. Ir parlamentas veltų diskusijų dėl ES gynybos strategijos. Ta gynybos strategija turi būti susijusi su viena vertus su tikslais ir kita vertus su e, tuo, ko norima pasiekti. Jeigu ta strategija neturės konkrečių tikslų, jeigu nesusio kaip ją įgyvendinti, tai tuomet ji nebus gyvybinga. Dėl diskusijos, kai, kai dėl diskusijos dėl NATO vaidmens aš atrodo nepakankamai greit mastau, nes man atrodo, kad mes šiek tiek pernelyg ideologizuojame šią diskusiją. Labai mėgstam kaltinti kitus ideologiniais labai tvirtais įsitikinimais. Aš manau, kad e, netaip svarbu, po kieno vėliava veikiama. Svarbu yra suvokti aiškiai, kokio pasaulio aplink save norime, kokios yra grėsmės, kokia yra rizika, kokio, kokie pajėgumai yra reikalingi sureaguoti į tas grėsmės. Ar tai, ar, ar problemų sprendimų užsims NATO, ar kas kitas, tai nėra taip svarbu. Jeigu e, būsime pernelyg institucionalizuoti ir ideologiški, sukursime daugybę problemų. Kils e, diskusijų dėl to, kaip tarpusavį saveikauti turi NATO ir Europos Sąjunga, kas turi veikti kada ir, ir panašiai. Tuo tarpu situacija yra visiškai paprasta. Na ir paskutinis dalykas. Norėčiau pasakyti štai, ką visiškai pritariu tam, ką sakė ponia ministrė Aljo Mary. Dėkoju. Ah. Dėkoju. Nedaug beliko ką pridurti. Tiesiog noriu pažymėti, kad NATO aš minėjau savo pasisakymę, Ir sakiau, kad net netrodo, kad atsiras Europos kariuomenė artimiausių metų ir sakiau, kad NATO valstybėms narėms suteikia galimybę rasti lengviau sprendimus ir sureaguoti į grėsmės. Tačiau problema yra ta, kad visa tai yra susiję su jungtinių valstybių indėliu. Be jungtinių valstybių indėlio, be jo vaidinamo vaidmens, kaip primus interparis, NATO neveiktų. Tiesiog, nes ne, nebūtų garantuojamas tas pats saugumo lygmuo kaip dabar. Ir štai, diskusija dabar ir vyksta būtent apie tai. Turime e, kalbėti apie vėl iškylančią Rusiją, jos grėsmės, Ir turime spręsti, kaip toli esame pasiruošę eiti, kad galėtume šiek tiek tvarkyti su to Rusijos tokiu bukokų požiūriu į Europos Sąjungą ir į daugelį kitų dalykų pasaulyje. Tad štai, e, Europos gynybos sistema turi egzistuoti, turi veikti, bet štai bus susitikimas netrukus Varšuvoje. Paskui uh, turėsime išklausyti, ką amerikiečiai mums pasakys, ko, ko, ko iš mūsų jie tikisi. Pavyzdžiui, gali, būti, pat, gali būti patiktas prašymas didinti mūsų gynybos biudžetą, jeigu to nedarysime. Ir jeigu naujų iniciatyvų nesimsime, kurdami naujus pajėgumus, tai tuomet gali tekti kreiptis į amerikiečius, kad jie užtikrintų mūsų saugumą. Jeigu to nedarysime, neišvengiamai kils problemų. Aš manau, kad situacija yra štai kokią kalbame apie ES gynybą. Turime veikti efektyviau. O situacija yra tokia, kad dabartinis pinigų leidimo kelias gynybai nėra pats efektyviausias tikimės. Ir tokia buvo mano mintis, mintis kad jeigu labiau koordinuotai vystytume ES gynybos politiką, pramonės gynybos, technologijų gynybos ar dviejopos paskirties technologijų srityje, tai tuomet mes galėtume bendrų sprendimų čia imdamiesi veikti efektyviau ir galbūt galėtume padidinti uh, pasiekti geresnį rezultatą, padidinti jį. Dėkoju. Uh, thank you very much um, for the fast. Ačiū už puikią diskusiją. Noriu paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, dėl tos demokratinės kontrolės. Pritariu tam, kad reikėtų daugiau parlamentinės kontrolės, ypač kalbant apie karinės operacijas. Tačiau kol svarbiausi sprendimai dalyvauti uh, E, operacijos yra primami nacionalinių e, lygmenių, tai tuomet tai vyriausybės yra neišvengiamai kontroliuomos savo nacionalinių parlamentų. E, iš tikrųjų, 12 valstybių narių, ir mano šitomis yra tokių, kur parlamentas turi suteikti leidimą panaudoti karinės pajėgas vienur ar kitur. Tad štai pirmiausia, kontrolė vykdoma nacionaliniu lygmeniu, o paskui sutartis leidžia uh, galbūt labiau įsikišti Europos parlamento į sprendimų prieimimą. Man atrodo, kad mechanizmui, kurio tikslas yra pasiskirstyti labiau išlaidas karinėms operacijoms ir karinių priemonių įsigymui, irgi parlamentinė kontrolė didesnė turėtų būti užtikrinta. Dėl bendro struktūrinio bendradarbiavimo ir valstybių dalyvavimo jame. Mano supratimas yra toks, jeigu teisingai suprantu sutartį, man tas e, sustiprintas bendradarbiavimas atrodo puikiai idis. E, puikiai mintis, tačiau e, sutartyse yra numatytas tik, tik vienas variantas tokiam bendradarbiavimui. Ir iš to išplaukia išvada, kad reikia įtraukti kuo daugiau valstybių narių, dalyvauti tame struktūrinėme bendradarbiavime. Kad nebūtų taip, kad bendradarbiaus pavyzdžiui, Baltijos valstybės tarpusavį, Vokietija su Olandija ir, ir, ir viskas, kad į tą patį projektą įsitrauktų daugiau valstybių. Tai būtų svarbu. Na ir trečia, dėl solidarumo nuostatos. Ir kaip čia naudojamasi, kaip naudojamos karinės pajėgos, kai susidurėma su žmogaus sukeltomis katastrofomis. Turėjome tokį pavyzdį birželį praeitų metų. Man atrodo, Kartais bijoma kariškių. Ir, bet ta baimė yra visiškai nepagrista. Kariuomenės panaudojimas žmogaus sukeltoms e, katastrofoms ar avarijoms likviduoti gali būti puikiai mintis. Pavyzdžiui, jeigu reikia sutvarkyti kokią nors brandolinę infrastruktūrą ar chemijos e, gamyklą, kokią nors patyrusią avariją e, civilinių krizių atveju, skaitant Vokietijoje. Vokietijoje kariškiai buvo pasitelkti kriziai spręsti ir man atrodo taip ir turėtų viskas vykti ir kariuomenės be abejo nereikėtų naudoti prieš ES piliečius ir nėra tokio tikslo, nėra taip, kaip jūs sakėte, kad galėtų tai būti. Vyksta ideologinė diskusija dėl NATO ir ES santykių britų kolegos iš išėjo jau iš salės, bet aš manau, svarbu yra suprasti pragmatinę reikalo pusę. Būtina pasiskirti funkcijomis tarp šių organizacijų, nes tuomet darbas būtų efektyvesnis ir mano požiūriu būtina taip pat siekti, kad būtų NATO būstinė e, įsteigta ir Europoje. Mano klausimas visada yra toks, kiek vieni ar kiti sprendimai yra pragmatiški, nes, pavyzdžiui, Europos Sąjunga Afrikoje turi vieną štabą, kitur kitokį štabą ir man atrodo, kad net jungtiniai karalystiai būtų naudinga pažvelgti į pragmatinę reikalo pusę. Ir, e, pavyzdžiui, Atalantos operacijoje matėme, kad toks štabas yra reikalingas, kad būtų galima geriau ateityje pasiekti mūsų tikslų. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Just two very Ačiū pirmininkė. Keletas trumpų pastebėjimų dėl iškeltų e, klausimų. Visų pirma, dėl nuolatinės, e, dėl nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo. Sutartyje yra apibriešti du kriterijai. Visų pirma, dėl pajėgumų vystimo ir dėl e, pajėgumų parengiant kovinės pajėgas. Už tai atsakingos valstybės narės tačiau yra palikta, ne, palikta nemažai e, veiksmų laisvės. E, kitas dalykas e, - parlamentinė kontrolė. Mano manimu, parlamentas turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, tačiau e, šiuo atveju e, veiklą priboja sąjungos e, nuostatos. Štai še, šeštame straipsnėje yra e, Europos parlamento vaidmuo apibrieštas ir apribotas. E, taip pat yra ir SASV sutarties 218 straipsnis, kur apibriešta, kokiuose susitarimuose gali dalyvauti Europos parlamentas. E, pavyzdžiui, Ir ten sakoma, kad Europos parlamentas turi dalyvauti ne tik kosmetiškai priimant sprendimus visose sprendimų etapuose. Taigi, Visų pirma, reikia užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp institucijų, nes šiuo metu to nėra. Ir Europos parlamentas stengiasi šioje situacijoje pagerinti padėtį, tą dar reikia daryti. Ačiū. The, for panelists. I think it was. Ačiū visiems keturiems pranešėjams už jūsų labai naudingas mintis. Kreipiuosi į pranešėjus, jūs girdėjote viską, kas buvo pasakyta, manau, kad tikrai buvo iškelta nemažai naudingų minčių, kurios galima būtų įtraukti į pranešimus. Žodis poniai Spinelį. I think Ačiū visiems pranešėjams už jų aktyvų dalyvavimą. Turime nedaug laiko iki mūsų susirinkimo pabaigos, tad per šį laiką norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Ir kalbėsiu itališkai. Norėčiau e, sugrįžti te, e, prie vieno mm, nesusipratimo. Kol, e, kolega Jolainen e, kalbėjo apie Europos parlamento e, kontrolę ir sakė, kad e, tai nesusiję su balsavimu e, daugumos principu. Aš norėčiau patikslinti, kad jeigu kyla kokia rimta krizė, pavyzdžiui, jeigu kyla karas, veto teisė yra susijęta su e, konstitucinėmis nuostatomis. Tiksliau, čia yra mano nuos e, klausimas, e, ar egzistuoja konstitucinė demokratija, ar šiuo atveju reikėtų atsižvelgti konstitucinės nuostatas, nes iš tiesų tas daugumos balsavimas gali sukelti nesusipratimų. Taip pat kalbant apie NATO keletas žodžių. E, profesorius Silvestri e, pasidalino labai geromis išvalgomis. Iš tiesų, NATO nėra lengviausia išeitis valstybėms narėms. E, be to, būdamos NATO valstybės narės tarsi išlaiko iliuziją, kad jos bus, e, bus ginamos. Iš tiesų tokia iliuzija kuriama ir mums reikėtų apie ją pagalvoti. Iš tiesų NATO ne, ne tiek e, palengvina bendradarbiavimą, kiek išsaugo e, gynybos ir saugumo iliuziją. Tad ačiū visiems dalyvavusiems.